Ladies and gentlemen, dear colleague. Ponios ir ponai, kolegos, norėčiau, kad mūsų užsienio reikalų komiteto posėdžiai prasidėtų laiku. Dabar šiek tiek jau vėluojame. Ir dabar eikime prie kito mūsų darbo tvarkės punkto. Sveikinuosi su daktaru George Vela, Maltos užsienio reikalų ministru. Džiaugiuosi, kad atvykote pas mus. Pakalbėsime apie Maltos pirmininkavimo prioritetus ES plėtros politikos srityje. Daktaras Vela ir aš trumpai pasikalbėjome ir sužinau, kad Malta pirmą kartą nuo įstojimo į Europos Sąjungą 2004 metais, dabar pirmininkauju Europos Sąjungos taryboje, taigi su tuo jūs ir sveikinu. Malta perėmė pirmininkavimą, sudėtingų laikų, terorizmas, ISIS, sunkiai ekonominė padėtis, breksitas ir kitos problemos, kurios kelia grėsmę ES solidarumui, ES vienybei. Taigi situacija nepaprasta ir labai svarbu, kad pirmininkaujantis šalis sėkmingai vadovautų ES tokiu laikotarpiu. Šiandien ryte svarstėme situaciją daugelį plėtros šalių, taip pat ir Jotkalnyjoje bei Albanijoje. Ir labai norėtume išgirsti iš Maltos užsienio reikalų ministrų, ministro, ką jis galvoja apie galimą ES plėtrą, Balkanų šalis, apie Turkiją. Taigi, gerbiamas daktarė Vela, norėtume išgirsti kaip planuojate pirmininkauti, kaip planuojate plėtros procesą stiprinti. Ir mes esame pasirengę glaudžiai, pirmininkauti, su pirmininink, e, glaudžiai bendradarbiauti su pirmininkaujančia Malta. Sutarėme su gerbiamu ministru, kad jis maždaug 15-20 minučių padarys įžangą į mūsų diskusijas, o tada kolegos galės pateikti klausimų ir komentarų. Ponas Vėla kalbės maltiečių kalba, savo gimtają kalbą. Taigi, mm, išgirsime, kaip skamba maltiečių kalba, nedažnai šiame komitete tą girdime. Taigi žodis jums gerbiamas ponė Vela. Dėkui pirmininkė, norėčiau padėkoti jums už galimybę čia būti ir sveikinu Jūs su išrinkimu į užsienio reikalų pirmininko postą. Pradėsiu savo kalbą maltietiškai, po to pereisiu prie anglų kalbos. Per pastaruosius 60 metų ES buvo laikoma plėtros, taikos, ekonominio klėstėjimo suoliu. Ir tai buvo tas simbolis tuo laiku, kai daugelis abejojo, ar tokie dalykai yra pasiekiami. 60 metų praėjo nuo Europos projekto pradžios ir dabar atėjo laikas Maltai mažiausiai ES valstybei nariai pirmininkauti ES. Ir turime pasižiūrėti, ką padarėme per praėjusius 60 metų, kokie mūsų pasiekimai ir turime išryškinti ES naudą mūsų piliečiams. Europa turi judėti į priekį. Naujausi įvykiai ES parodė, kad ES turi priartėti prie savo piliečių ir aiškiau e, pristatyti tas galimybės, kurias ES suteikia savo piliečiams. politiniai įvykiai, kurie vyko praėjusiais metais, visiems paliko pėtsaką ir kaip niekada anksčiau jaučiame ES vienybės svarbą. Malta yra ženkliai prisidėjusi prie europinio projekto ir tikimės savo pirmininkavimo metu taip pat ir bendradarbiaudami su Europos parlamentu pasiūsti stiprią Europos vienybės žinę. Aišku, šešių mėnesių laikotarpis nėra ilgas, norime įgyvendinti savo siekius, žinome, kad viskam yra ribos, bet taip pat žinome ir ką mes galime nuveikti mes kaip atviras ir sąžiningas partneris norime bendradarbiauti. atvirumo ir doros dvasioje. Mūsų finansų ministras ir mūsų opozicijos lyderis yra buvę Europos parlamento nariai, aš pats irgi metus laiko esu dirbęs Europos parlamente kaip stebėtojas. Mes visi jaučiame ir suprantame, kad Europos parlamentas vaidina labai svarbu vaidmenį siekiant mums užsibrieštų tikslų. Mums garbė yra pirmininkauti ES tarybai šiuo svarbiu momentu turime dirbti visi kartu, kartu su ES piliečiais. Malta išskiria šešis prioritetus - imigracija, saugumas, bendra rinka, kaiminystės politika, socialinė trauktis ir jūrų reikalai. Tokie būtų šeši mūsų prioritetai. Mes manome, kad ES piliečiai turi teisę būti išgirsti nenorėčiau išsamei leistis į šiuos prioritetus, bet, ponė pirmininkė, norėčiau kai kuriuos iš jų apibūdinti. Ir dabar pereisiu prie anglų kalbos. Pateikiau Maltos pirmininkavimo prioritetus ES taryboje ir noriu pasakyti, kad Malta skiria labai didelę svarbą ES plėtros procesui, stabilizacijos ir asociacijos procesui vakarų Balkanuose. Plėtra yra labai svarbi ES vienybei, juolab, kad susidurime su daug išorės ir vidaus iššūkių. Neigiamas vystimasis šioje srityje galėtų pakirsti visos mūsų kaiminystės pamatus ir turime suprasti, kad ES mm, ketinimams yra ir priešingų jėgų. Dėl to turime ieškoti tvarių sprendimų ir labai svarbu į situaciją žiūrėti pragmatiškai ir realistiškai. Tos šalis, kurios vykdo tinkamas reformas remdamos ES akį, ES vertybėmis ir idėjomis. Visas šis procesas turi būti panaudojamas, sudarant galimybės sėkmingai tų šalių, sėkmingam tų šalių prisijungimui prie ES. Europos piliečių balsas, to Europos piliečių išklausimas yra labai svarbus Europos Sąjungos sėkmiai. Šalis kandidatės ir potencialios šalis kandidatės stabilizacijos ir asociacijos procesai yra tranzitiniai, tranzitiniai etapai E, tos šalis gauna pakankamai laiko ir pakankamai priemonių, kad galėtų įdėkti Europos principus ir Europos vertybės. Mes pasisakome už griežtas sąlygas ir jų laikymasi už konvergenciją su ES politika. Jotkalnyjos pasirengimas ES narystėje 23-24 dėrybinių skyrių pradžia su Serbija, taip pat pozityvūs pokyčiai Albanijoje, buvusioje Jugoslavijos Respublikoje, Makedonijoje, Bosnijoje, Hercegovinoje. Mes esame pasirengę remti šios procesus, remti civilinės, pilietinės iniciatyvas, kurių siekis ES plėtra. Dabar norėčiau atskirą šalis pakomentuoti. ES plėtros procese Malta, Turkija mato ne tik kaip šalį kandidatę, bet ir kaip pagrindinę ES partnerę. Nuolatinis aktyvus Turkijos prieartėjimo prie ES rėmimas yra naudingas abiem partneriam ir turime tinkamai vertinti Turkijos pasiekimus siekiant užtikrinti, kad būtų ginamos žmogaus teisės ir laikomas europinių principų. 24 lapkričio buvo paskelbta rezoliucija Turkijai, 16 gruodžio taryba svarstė Turkijos klausimą, didelė dauguma valstybių narių patvirtino, kad labai svarbu ir toliau išlaikyti atvirą dialogą ir glaudžius santykius su Turkija, kad testusi uh, stojimo procesas, kad ES būtų Turkijos reformų įkvėpėja ir stojimo dėrybos būtų pagrindinė mūsų bendradarbiavimo su Turkija priemonė. Europos Sąjunga turėtų remti Turkijos demokratijos plėtrą, institucijų ir institucijas ir piliečius. E, Turkijos e, valdžia turi visas teisinės priemonės maišto, patraukti atsakomybę maišto organizatorius. 13 metų, e, e gruodžio 13 taryba patvirtino išvadas, bet jos nebuvo vieningos. Kaip Maltos ministras pirmininkas praėjusią savaitę paminėjo prieš plenarinę sesiją Strasbūrę bendras veiksmų planas pabėgėlių ir migracijos valdymui yra naudingas abiem šalim. Šis bendradarbiavimas leido užtikrinti, kad daug mažiau žmonių skęsta jūroje Mes taip pat toliau dirbame vizų liberalizavimo srityje, bet tai priklauso nuo to, ar Turkija įvykdys visas kelio gairių sąlygas. Tos pastangos, kurias Turkija padarė ir tie kriterijai, kurie numatyti kelio gairėse, yra įgyvendinami, bet mm, turime siekti didesnės pažangos šioje srityje. Muitų, muitinių bendradarbiavimas. Tai irgi yra viena iš sričių, kur galėtume toliau bendradarbiauti. Ženevoje vykusios diskusijos dėl Kipro suvienijimo irgi rodo pozityvių e, rezultatų. Turkija e, čia irgi dalyvauja. Mes taip pat palankiai žiūrime į naujos Jotkalnyjos vyriausybės sudarimą. Ir tikimės, kad šalies siekiai tapti ES nare ir toliau bus vedami konkrečių rezultatų. institucinės ir e, teisėkuros, institucinė ir teisėkuros pažanga Montenegroje, e, Jotkalnyjoje buvo įvertinta e, netaip seniai Bruselėje vykusioje konferencijoje. Žemės ūkis, socialinė politika, šie du nauji dėrybų skyriai buvo pradėti gruodžio pabaigoje su Jotkalnyje. Mes taip pat planuojame toliau glaužiai bendradarbiauti užsienio politikos srityje ir dabar norėčiau pasidžiaugti, kad Jotkalnyje aktyvų vaidmenį vaidina regioninio bendradarbiavimo kontekste. 16 metai buvo labai svarbus Serbijai 23 skyrius pagrindinės teisės, 24 pag, e, saugumas, viešieji pirkimai ir 25 skyrius moksliniai tyrimai ir plėtra. Dėrybos visais šiais e, klausimais turės nemažą teigiamą poveikį Serbijos visuomeniai ir priartins visuomenę prie pagrindinių ES principų. Mes taip pat planuojame suorganizuoti vasario mėnesį neformalę išvyką į Belgradą, kur pristatysime ES kaip e, tolesnio ekonominio augimo ir demokratijos plėtros šaltinį. Taryba ir toliau skirs ypatingą dėmesį siekiant užtikrinti, kaip pavyksta įgyvendinti teisinės valstybės principus Kosove. Yra padaryta pažangos judėjimo laisvės ir telekomo srities e, klausimų svarstime. Ir labai gerai, kad šiandien vyksta aukšto lygio dialogas tarp Kosovo ir Serbijos. Serbija ir toliau turėtų aktyviai e, dalyvauti regioninė prasme ir stiprinti e, santykius savo regione. Mes norime pasakyti, kad įvyko rinkimai ir esame pasirengę bendradarbiauti, kad buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija vėl grįžtų į europinį kelią. Taip pat labai svarbu kad būtų įgyvendinamos reformos, būtų kūriama teisinė valstybė, numatant pagrindinius reformų prioritetus. Ir vyriausybė, ir opozicija turi siekti, kad būtų laikomasi anksčiau prisimtų įsipareigojimų, taip pat ir prokuratūros veiklos rytyje. Malta pripažįsta Albanijos pasiekimus ir sveikina Albanijos gerą valią ir pastangą siekti ambicingų tikslų. Mes manome, kad reikia vykdyti reformas ir kitose sritise. Praėjusiais metais komisija pateikė rekomendaciją pradėti stojimo dėrybas su Albanija tam pradėjimui yra numatytos tam tikros sąlygos ir planuojama pradėti dėrybas penkiose pagrindinėse srityse ir mes esame pasirengę tą daryti, jei Albanija laikysis tų numatytų sąlygų. Tikimės, kad Albanijos valdžia e, irgi žengs narystės ES keliu. Kalbant apie Bosniją, tai skatiname Bosnijos valdžios institucijas aktyviai bendradarbiauti su ES institucijomis, skatiname progresą Bosnijoje ir Hercegovinoje vykdant reformas ir taip pat siekiame, kad gilėtų ES ir Kosovo santykiai. Kosovas pasirašė e, susitarimą bendradarbiavimo susitarimą ir Malta pripažįsta teisminių reformų Kosove svarbą. Tikimės, kad Kosovas įgyvendins likusius reikalavimus, taip pat ir pasirašys sienų susitarimą su Jotkalnyje. Tikimės, kad Kosovas gali tinkamai kovoti su korupcija ir organizuotų nusikalstamumu ir kai visi šie tikslai bus pasiekti, tada galėsime užtikrinti bevizį režimą e, Kosovo piliečiams. Santykiai tarp Prištinos ir Belgrado yra labai svarbus ES ir Kosovo santykių kontekste. kontekste ES skatina konstruktyvų politinį dialogą. Pone pirmininkė, praėjusiais metais ES labai padaugėjo nelegalių migrantų. Maždaug 20 ir, ir migrantų srautai lyginant su 15 metais labai padidėjo. 15 metų lapkritį buvo Maletos viršūnių susitikimas skiltas migracijos klausimams, siekiant su tranzito, kilmės ir paskirties šalimis bendrai spręsti šią problemą. ES valstybės narės sunkiai dirbo, kad būtų įgyvendinamas bendras valetos veiksmų planas. Vasario 8 ir 9 Maltoje vyksiantis susitikimas apibendrins šio bendradarbiavimo rezultatus, išskirs mm, kylančias problemas ir numatys tolesnius šio proceso žingsnius. ES dabar susiduria su išorės ir vidaus iššūkiais. Mes esame pasirengę kovoti su visomis problemomis, kurios gali turėti neigiamą poveikį ES stabilizacijos procesams santykiams su Balkanų šalimis ir Turkija. Regioninės krizės ir e, Brexito problemos tikimės neužgoš to darbo, kuris daromas įvairiose sritise, taip pat ir plėtros Malta siekia, kad ES aktyviai veiktų šiame regione, pasisakytų už ES plėtrą, už stabilizaciją, kad dėrybų pagreitis su Balkanų šalimis ir Turkija dėl stojimo ES būtų išlaikytas. Ir čia reikia įdėti ženklės pastangas kovojant su įvairiomis problemomis. Ir mes manome, kad įsipareigojimai Europos labui ženkliai prisidės prie Europos projekto vystimo. Tai yra ir Maltos prioritetas per ateinančius mėnesius. Thank you, Minister Dr. Vela, for highlighting. Dėkuoju ministrui Vela už komentarus apie tai, kas bus svarbiausia per tainčius šešis mėnesius Maltos institucijoms. Nemažai kolegų paprašė žodžio. Aš aštuoni kolegos užsirašė į kalbėtojų sąrašą. Mes turim pusvalandį, tad e, kalbėjimo laikas e, turėtų neviršyti dviejų su pusė minutės, nes e, ministras paskui dar turės atsakyti klausimus. Aš taip pat e, norėčiau atsiprašyti jūsų, mes jaučiamės kaip saunoj, todėl kad e, šildymas yra e, veikia <laughs> turbūt truputį per gerai. Pradėsime nuo Kristian Predos. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė ministrė, labai džiaugiamės, kad jūs e, lankotės pas mus, linkime jums ko geriausios kloties. E, pirmininkaujant ES. Norėčiau Jums pasakyti, jog labai džiaugiuosi, kad Jūs paminėjote plėtrą ES. Jo labiau, kad dokumente, kur išdėstyti Jūsų pirmininkavimo prioritetai, tas žodis yra neminimas, bet mes esame jau pripratę prie tokių dalykų. Prieš metus laiko, kuomet e, jūsų e, Olandų kolega pristatė prioritetus programoje, taip pat nebuvo paminėtas e, plėt, žodis plėtra. Slovakija paminėjo tą žodį. Tad prieš tai šešis mėnesius prieš Slovakiją nebuvo minimas, paskui Slovakijos pirmininkavimo metu tai buvo minimas, dabar vėl neminimas, galbūt tai ir nėra labai geras e, e, dalykas, bet e, aš džiaugiuosi, pavyzdžiui, kad kaiminystė yra minima, penktasis jūsų prioritetas. Labai džiaugiuosi taip pat, kad dėl pietų kaiminystės jūs siūlote skirti ypatingą dėmesį šitiems aspektams. Rytų partnerystė taip pat e, yra minima kaip prioritetas. Čia jūs minite Ukrainą, mes su tuo sutinkame. Aš e, taip pat norėčiau paminėti tokį aspektą. Mūsų e, kita rytų partnerė Moldavija, Moldova yra atsidūrusi sunkioje padėtyje. Molda, Moldavijoje valdžioje yra prezidentas, komunistas. E, kuris e, dabar e, dirbs dešimt metų ir jisai numato savo kadencijos metu e, praktiškai sunaikinti ES ir Moldovos partnerystės sutartį. Dėkuoju. E, Fleckenstein. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė ministrė. Socialdemokratų frakcija jums e, dėkinga už išdėstytus prioritetus. Aš norėčiau pabrėžti du aspektus, kurie man atrodo ypač svarbus. Pirmas. ES veiksmų matomumas. Komet e, mes kalbame su partneriais, partneriai turi aiškiai suprasti, ką mes sakome. Parlamentas e, mano, jog reikia nutraukti narystės, darybas dėl narystės su Turkija dabar. Žinau, kad taryba šituo požiūriu mano kitaip, bet e, mes galbūt turime parodyti valstybėms partneriams, kad kartais jų veiksmai turi tam tikrų pasiekmių. Uh, Mes e, taip pat e, esame pateikę sąlygas Albanijai dėl dėrybų. Mes sakėme, kad būtina sąlyga yra um, teisminės sistemos reforma. Niekas nemano, kad reforma prasidės prieš rinkimus, bet uh, ta reforma turi būti įgyvendinama ir tik tai po to galės prasidėti narystės dėrybos. Dar vienas dalykas, dėl kurio neturime turėti iliuzijų, nes tai yra susijęs su ilgalaikė perspektyva. Kai kurie, kai kurios valstybės, Rusija ar Turkija tame regione turi tam tikrų trumpalaikių interesų ir mes turime kelti konkrečius klausimus, kaip turi vykti, kaip turi vykti e, stojimo Europos Sąjunga dėrybos ir kokie turi būti keliami reikalavimai valstybėms kandidatėms. Dėkoju. Nu, tai Fleckensteinui Charles Tanak. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti Jūs su išrinkimu į pirmininko postą ministrę Velą, norėčiau pasveikinti Maltą, pradės pirmininkavimą Europos Sąjungoje, kuris truks šešis mėnesius. Aš puikiai prisimenu jūsų premjerą Muską ir Louis Greg, kurie yra buvę kolegos. Ir aš buvau e, nusiminęs, kuomet e, premjeras Muska buvo kritikuojamas Junktinės e, karalystės. E, spaudoje, kur buvo kalbama apie 50 e, straipsnį ir buvo kalbama apie sunkias darybas po to straipsnio aktyvavimo. Tačiau mes e, turime užtikrinti tinkamą proceso vyksmą, kad visas pastato stabilumas nebūtų e, paliestas. Dabar iškyla daug iššūkių, padant breksitų ir Trumpo ateimui valdžia jungtinėse valstijose. Aš e, tikiu e, plėtros teigiamais aspektais, tačiau turint omenyje Trumpo aspektą ir Putino e, dabartinę poziciją, kyla daug klausimų dėl jotkalnystės būsimos e, narystės. Turkija taip pat buvo paminėta. Turkija tapo valstybė kandidatė e, prezidentų būnant Erdoganui. Ir e, tame kontekste taip pat žinome, kad Putinas aneksavo Krymą. Šiame kontekste taip pat reikėtų paminėti ir Libiją. Tai ponios Mogerinė labiau klausimas, tačiau žinome, kad e, Malta turi ilgus dvišalius santykius su Libija ir jūs galėtumėt e, pakomentuoti šį aspektą ir paaiškinti, kaip jūs e, matot padėties stabilizavimo galimybės toje valstybėje. Taip pat norėčiau paklausti apie, ką jūs manote apie kovą su džihadistais Libijoje, nes jie kelia grėsmę mums visiems, nekalbant jau apie pasiekmes e, migracijai. Aš taip pat norėjau jūsų paklausti apie kai kurias operacijas viduržėmio jūroje, kadangi tai susiję su tam tikrais nugastavimais jūsų valstybės, ar čia kalba sukasi apie humanitarinės akcijas, gelbėjimo akcijas, e, galbūt tos e, operacijos tik tai skatina migraciją dar labiau. Tai yra dilema, su kuria susiduria ES ir susidurs ateityje. Dėkuoju, panas Pet, Alde frakcija. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau palinkėti geriausios kloties pirmininkančiai Maltai, kadangi uh, Estija pirmininkaus po to, tai mes dabar labai atidžiai stebime viską, kas vyksta Mal Maltos pirmininkavimo metu. Aš e, atidžiai klausiausi, ką jūs sakėte ir noriu paklausyti štai ko. Europos Sąjungos bendradarbiavimas gynybos rytyje. Žinome, jog e, Europoje saugumo padėtis pasikeitė, bet pasikeitė ir už Europos e, ribų pastaraisiais metais buvo pateikta pasiūlymų, kaip sustiprinti bendradarbiavimą gynybos srityje ir kaip sustiprinti saugumą. Tad e, norėčiau paklausti, kaip Malta žiūri sustiprintą bendradarbiavimą gynybos e, srityje, o mano antrasis klausimas yra susijęs su Rusija. Jūs e, Rusijos pernelyg neminėjot savo žanginėje kalboje. Tačiau jūs, kaip pirmininkaujančios valstybės atstovas, turite savo nuomonę dėl sankcijų Rusijai. Ir norėčiau paklausti, ar jūs manote, kad e, santykiai su Rusija gali keistis ES požiūriu, ar jūs, ar jūs matote kokių galimų pokyčių tuose santykiuose? Dėkoju. Kitas e, kolega yra ponas Hadži Georgijų iš Guengal frakcijos. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasveikinti Jūs, man pirmininkė, su išrinkimu į komiteto pirmininko postą. Aš manau, kad e, Jūs e, pasiekėt praktiškai pasieksi to paties, ką pasiekė ponas Brokas iki šiol. Taip pat norėčiau pasveikinti ir Maltą pradėjus pirmininkavimą. Turiu keletą klausimų. Pirmasis klausimas yra susijęs su e, migracija. Jūs, ponė ministrė, esate iš mažos e, valstybės, jūsų valstybė susiduria su migracijos problemomis. Norėčiau paklausti jūsų, ar jūs iš tikrųjų tikite, kad yra galimybių išspręsti migracijos keliamas problemas ir tinkamai pasidalyti dėl migracijos tenkančią naštą tarp valstybių. Antras klausimas susijęs su Turkija. Jūs sakėte, kad Turkija turi atitikti e, e, reikalavimus išdėstytus e, papildomame protokole dėl Kipro ir normalizuoti santykius su Kipru. Ar jūs manome, te, kad yra kokia nors įmanoma spaudimo priemonė, kuri galėtų būti panaudota, siekiant tikinti Turkiją, kad jinai turi tinkamai elgtis šiame kontekste. Dar vienas klausimas dėl e, Kipro. Jūs minėjote Kiprą ir e, minėjote Turkijos e, minėjote tam tikras e, garantijas iš Turkijos pusės. Mes matome, kaip dabar elgiasi kariuomenė Turkijoje, tad e, ar turint omeny susidariusią situaciją, tai būtų įmanoma. Dėkoju. Mes dar suteiksim žodį poniai Lunačiak prieš jums atsakant į klausimus. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau jūs e, savo frakcijos vardu pasveikinti Jūs išrinkta į pirmininko postą, ponė Vela. Jūs e, paminėjote plėtros aspektą savo e, kalboje ir, kaip sakė ponas Prėda, oficialiuose dokumentuose tai nėra minima, bet tai, kad jūs minėjote, yra geras dalykas. Aš noriu paklausti štai ko. Šiandien ryte AFET komitete mes kalbėjome apie uh, nuogastavimus, kurių mums kyla dėl vakarų Balkanų regiono, nes ten kyla nacionalistinė retorika kai kuriuose valstybėse narėse ir santykiuose tam tikrų grupių. Aš norėčiau taip pat paklausti jūsų, ar jūs numatote imtis kokiu nors iniciatyvu šioje plotmėje, ar numatote dirbti su regiono valstybėmis ir išaiškinti joms, kad e, geri kaiminystės santykiai ir bendradarbiavimas čia būtų labai svarbus dalykas, o ne e, konfrontacija. Ar mes galime tikėtis iš jūsų tokio pobūdžio iniciatyvos? Jeigu jūs siektumėte tokių iniciatyvų, tai parlamentas būtų jūsų labai stiprus sąjungininkas. Dėkuoju poniai Lunačiak. Pone ministrė, dar penki kolegos norėtų paklausti, ar jūs norite dabar atsakyti į klausimus ir jie paklaustų paskui tos, e, ar galime dabar suteikti žodį tiems kolegoms. Jūs norite atsakyti dabar, prašom. Dėkuoju už klausimus. E, tų klausimų yra daug ir jie yra labai daug apimantis, aš pabandysiu chronologiškai atsakyti. Pirmasis yra Christian, Kristiano Prėdos klausimas dėl prioritėtų. Aš e, neturėjau laiko detaliai išdėstyti visų tų aspektų. Aš pabrėžiau plėtros aspektą ir migraciją išorės politikos e, plotmėje. Tačiau mūsų pagrindinis tikslas pirmininkavimo metu yra užtikrinti glaudesnę sąsąją su piliečiais ir siekti didesnio saugumo. Mes e, turime piliečiams parodyti, kad e, jie nelieka už borto, jie turi tą jausti. Ir saugumo aspektas yra labai glaudžiai susijęs su migracijos aspektu. Tai taip pat susiję ir su terorizmu, ir radikalizavimo aspektu. Mes e, didelį dėmesį skirsime kaiminysės dimencijai, tai taip pat buvo paminėta viename iš klausimų. Mes e, teis, teiksime daug dėmesio ir pietų kaiminystėje, ir rytų kaiminystėje. Abi e, šios kaiminystės yra svarbios, šitie aspektai yra sudėtingi, reikėtų daug laiko jiems detaliai komentuoti. Aš tik tai pasakysiu, kad mes teikiame didelę svarbą jiems. Kalbant apie rytų partnerystę, e, nors mums labai svarbi ir pietų partnerystė, mes turime nepamiršti rytų partnerystės ir čia Ukraina mums yra svarbi valstybė ir Moldova taip pat. Mums susidaro įspūdis, jog mes turime elgtis e, labai atsargiai ir Jūs e, minėjote komunistą prezidentą, kuris e, gali norėti žengti ne vieną žingsnį atgal dėl e, asociacijos sutarties ir mes turime siekti padėti e, toms abiems valstybėms. Toliau, e, pono Flekenšteno klaus, klausimas dėl numatomumo. Dėrybos su Turkija, narystės dėrybos turi būti suspenduotos. Tokia yra Europos parlamento pozicija, mes turime ją gerbti. Galbūt tai kvestionuotinas, kvestionuotinas e, dalykas, tačiau turime gerbti parlamento e, poziciją. Kita vertus, turime nenukirsti bendravimo kanalų su Turkija. Mes e, Aišku, turime nesutikti su tokiais dalykais, kurie yra absoliučiai nepriimtini, bet e, turime, aišku, turime suprasti, jog Turkija turi teisę kovoti su tais, kurie siekia perversmo, tačiau turi būti gerbiamos piliečių teisės, e, pagrindinės laisvės aš galiu Jūs patikinti, kad e, taryba nesiruošia nulaidžiauti Turkijai, bet Turkija yra svarbi mūsų valstybė. Tai yra valstybė, kuri susiduria su mums visiems bendrais iššūkiais ir Turkija padeda mums spręsti įvairias problemas, tarp jų migracijos problemą, todėl turime elgtis atsargiai, turime nesudeginti e, tiltų. E, Turkija, aišku, gali nudreifuoti, nutolti nuo Europos e, Sąjungos ir galutinai nutolti nuo Europos Sąjungos, bet e, yra daug sričių, kur mes galime bendradarbiauti su Turkija, migracijos e, sritis, energetika ir taip toliau. Turi būti daugiau susitikimų, politinių susitikimų ir mes turime siekti tą valstybę vėl priartinti prie tų standartų, kurių mes norime nes Turkija yra tokia valstybė, tokia partnerė, su kuria paskui galėsime atnaujinti e, stojimo dėrybas. Albanija. Toliau. Albanija nesenai gyvendino nemažai konstitucijos pakeitimų. Komisija rekomendavo pradėti stojimo dėrybas su e, šią e, valstybę su sąlyga, kad bus vykdomas reformos teisingumo sektoriuje. Ir jeigu tai bus daroma, tuomet darybos e, po padėties įvertinimo Šiaip e, teisingumo sektoriaus reforma yra savaime geras dalykas, nekalbant jau apie e, ekonominės reformas, kurios buvo įgyventas pastaraisiais metais, tai aš manau, kad Albanija gali susidoroti su šiais iššūkiais. Ponas Stanok minėjo Jotkalnyje. Jotkalnyje yra valstybė, kuri pastaruoju metu padarė e, tam tikrą pažangą. Mes e, matome, jog ten yra kuriama kovos su korupcija agentūra, ir e, specialaus prokuroro institucija. Ši valstybė turi siekti tolesnės pažangos, turi užtikrinti spaudos laisvę ir žodžio didesnę laisvę. Tačiau kita vertus ši, ši valstybė apskritai padarė nemažai pažangos pastaruoju metu ir paskutiniai rinkimai davė teigiamų rezultatų. Nors e, kai kurie teisiniai aspektai turi būti dar peržiūrėti, bet manome, kad konstruktyvus dialogas yra įmanomas ateityje. Apie Turkiją mes jau kalbėjom, apie Turkiją ir Erdoganą ir aš dabar nesikartosiu, nes neturime laiko, tačiau uh, E, taryba supranta, kaip aš jau sakiau, iki tol, kad Turkija nėra vienintelė mūsų galimybė. Yra ir kitų trečiųjų e, valstybių, kurios e, suinteresuotos santykiais su Turkija. Mes tai matėme darybų dėl Sirijos kontekste. Kalbant apie Libiją, aišku, tai yra labiau Federikos Magerini kompetencijos klausimas, tačiau pasakysiu, jog tai yra valstybė, su kuria mes turime artimus santykius ir e, Libijos klausimas dabar yra probleminis klausimas, ne tik tai dėl migracijos problemų, bet ir dėl e, atstatymo ir, ir, ir, ir susitaikymo bei, bei humanitarinių klausimų aspektų. Migracija yra viena iš pasiekmių, vienas iš e, simptomų, rodančio, jog padėtis yra nestabili ir dėl to kyla tam tikrų nugastavimų. Per pastarąsias dienas, savaitės ar mėnesius bus dar įvairių susitikimų. E, Egiptas čia vaidina labai svarbu vaidmenį ir mes e, tikimės, jog galėtų būti kai kurių teigiamų poslinkių ir tai yra visų interesas. Nes čia kalba sukasi ne tiek apie pačią valstybę, o kiek apie viso regiono saugumo problemą. Jeigu migrantams e, iš Sahelio ir, ir, ir kitų kaminių regionų e, bus užtikrintas e, saugus kelias, tai padėtis gerės. Sofijai. Operacija Sofija Jos tikslas buvo tikrinti laivus, ar e, nėra transportuojama ginklo, ar, ar, ar migrantų. Labai svarbu humanitariniu požiūriu užtikrinti, kad žmonės neskestų jūroje, kad jie būtų gelbėjami. Ir Mes turime atitinkamai parengti mūsų pasienio kontrolės pareigūnus ir pakrančio apsaugos pareigūnus. Tačiau e, dabar aš e, šitų aspektų nekomentuosiu, nes čia yra vyriausias įgaliotinis kompetencijos e, klausimą. Aš tik tai paminiu tuos iššūkius kaip tokius. Toliau Urmas. Jisai kalbėjo apie bendradarbiavimą gynybos sektoriuje Europoje. Ja? ir apie tai, ką mes matome apie tai. Mes e, visiškai pritarėme ES e, bendrai strategijai. Ta strategija e, pasiūlė vyriausiai galiotinė prieš kurį laiką. ES ir NATO santykiai čia yra esminės svarbos. Tai yra esminės svarbos santykiai mūsų saugumo užtikrinimo požiūrių. Nežinome, kaip toliau viskas vyks su naujaja jungtinių valstybių administracija. Mes, kaip pirmininkaujantį ES valstybė, manome, jog visuomet turime pabrėžti, jog mes tikime, kad e, abi šios e, organizacijos e, nesusilies į vieną, o liks atskiros, bet kita vertus mes turime vengti ir dubliavimuose. Kalbant apie sankcijas Rusijai, tai mūsų politika šito klausimo yra labai aiški. Sankcijos bus taikomos tol, kol nebus laikomasi Minsko susitarimu. Ponas Georgijų paklausė dėl migracijos problemų. Aš neturiu kažkokios panacėjos galinčios išspręsti visas tas problemas. Migracijos problema egzistuos dar ilgą laiką, tačiau mes turime siekti, kad migrantų skaičius mažėtų ir turime taip pat užtikrinti teisinėmis priemonėmis, kad tų migrantų srautas iš kilmės valstybių mažės, nes tos valstybės, iš kurių tie migrantai vyksta pas mus, yra neturtingos, jie taip pat iš tų valstybių e, e nori išvykti ir dėl klimato kaitos, ir ekonominių problemų. Todėl mes turime į tas problemas žiūrėti per e, humanitarinį ir vystomą bendradarbiavimo aspektus. Ir rytoj apie tai kalbėsime kitame komitete. Mes e, žinome taip pat, jog šitie klausimai bus aptariami teisingumo ir vidaus reikalų e, ministrų taryboje. Nebus lengva sutarti šito klausimu, todėl kad valstybių pozicijos yra skirtingos, o pirmininkaujanti valstybė sieks, kad tos pozicijos kaip galima labiau priartėtų, e, e, nebandant iš viršaus įpiršti nieko ir nebandant e, pažeisti valstybių suvereniteto. Kalbant apie spaudimo priemonės, kurios galėtų būti taikomos Turkijai, Turkija yra suvereni valstybė, mes negalime uh, nieko, jėga įpiršti jai. Mes negalime to padaryti, bet galime tam tikrų būdų reaguoti, parodydami, kaip mes vertiname e, padėtį, parodydami, kad mes tą pritarėme ar, ar, ar nepritarėme, bet tai yra politinės priemonės, diplomatinės priemonės, politinis dialogas. Uh, Šeštasis klausimas buvo dėl geros kaiminystės e, santykių tarp e, Balkanų valstybių. Jeigu pažvelgtume į susidariusią ten padėtį iš šalies, tai aiškiai matytume, jo geros kaiminystės santykiai yra vienas iš svarbiausių aspektų aspektų tokiame politiškai sudėtingame regione. Žinome, kad vis dar yra problemų tarp Kosovo ir e, Serbijos pasienyje, Kosovo ir Jotkalnyjos e, pasienyje. Visų pirma, mes neturime kištis į tas problemas, bet turime prisidėti prie tų problemų sprendimo. Dėl, dėl Kosovo mes kalbėjomės su komiteto pirmininku prieš posėdį. E, kuomet e, Ketai Aštan buvo vyriausia e, įgaliotinė, jai pavyko pasiekti e, proveržio ir tai buvo įmanoma dialogo dėka ir dėl to, kad buvo siekiama apibūdinti bendrą padėtį, pamatyti bendrą vaizdą. Dėkuoju. Dėkuoju, ponė ministrė. Dabar siūlyčiau pradėti kito klausimo nagrinėjimas dešimties minučių, o per tą laiką kolegos dar galės paklausti. Ponas Minilmo pirmiausiai. Yo celebro la importancia, señor ministro. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai. Ministre, aš pritariu tą reikšmę, kurį jūs teikiate plėtrai. Manau, kad per pasarosius 30 metų tai viena didžiausia sėkmių. Šį rytą vyko diskusija dėl Balkanų plačiai prasme. Ir be kita ko buvo žmonių teigiančių, kad auga nacionalistinės bei etinės įtampos Balkano valstybėse, e, tose valstybėse, kurios yra būtent stojimo kandidatės, kad reformų tempai sulėtėjo, o kai kurie kalbėjusiai netgi kėlė klausimą, kad galbūt tai turi sąsai su Europos komisijos žinia jog per artimiausius penketą metų naujo plėtos rato nenusimato, tai reikia bent jau iki 2019 pabaigos, kad viskas bus išaldyta. Ar manote, kad ES, e, Europos komisija, taip pat ir taryba, e, turėtų besimti kažkokią tai atsakomybę už tai, kad plėtros procesas buvo išaldytas? Mes matome, kad e, atbunda nacionalistinės jėgos, reformos lėtėja. Na, išnaudosiu momentą. Ačiū pirmininkė ir ačiū ministrė. Atsiprašau, kad dar kartą e, vis dėlto kelsiu Turkijos klausimą, kadangi esu parlamento pranešėja Turkijos klausimų. Šiaip ar taip visiems mums akivaizdu, kad e, pastaraisiais metais tarp Turkijos ir esam sustovėjo sunkokie, komplikuoti santykiai ir Turkija atitolo nuo es. E, taryba mūsų nuomonė E, kol kas nesugeba balansuoti tarp strateginių interesų, tokių kaip migracija viena vertus ir kita vertus e, kalbėti apie pagrindinę žmogaus teisės valstybę kandidatėje. Aš suprantu strateginius interesus, kurias mes išvilgėme Turkiją, bet norėčiau dabar jūsų paklausti, e, ar taryba jums pirmininkaujant kels pagrindinį žmogaus teisų ir laisvių klausimą. Na ir dar Noriu pasakyti, kad jūs užsiminėte, jog e, muitų sąjunga santykė su Turkija taip pat gali būti modernizuota. Kągi, tai galbūt ir išsklaidys šiek tiek įtampą, tačiau vis dėlto kaip jūs viską laikė išdėliosite. Ir trečias klausimas e, - ES ir Turkijos e, aukščios lygio sutikimas. Sklando tam tikri gandai, ar jums pirmininkaujant toks sutikimas numatytas? Ačiū. Toliau panas Nat. Pone Vela. Libija mums yra gyvybiškai svarbus klausimas, taip pat ir jums, tiesą sakant, ir jeigu jūs nepatikslinsite, kas iš tikrųjų yra Libija, mm, tai praktiškai dabar turėsime šalį, kurioje veikia tam tikra vaiduokliška vyriausybė, kuris nelabai pripažįsta patys gyventojai. Faktiškai netaip seniai vyriausybė būtent prarado savo E, pripažinimą dėl to, ką padarė JAV ir jo sąjungininkai. E, taigi nacionalinio sutarimo, nacionalinės vienybės vyriausybė ir oficialioji valdžia e, atitrūko nuo gyventojų, šitos nacionalinio sutarimo vyriausybės niekas nepripažįsta ir negerbė šalyje ir jie neturi jokio autoriteto. Mes matome, kad dabar Keselet e, daliniai užima vis naujas teritorijas, įsibėgėja ir aš manau, kad reikia šio tik padaryti daugiau, kadangi dabar turime tam tikrų dirbtinių darinių, kurie tik tai dar labiau gilina problemas, o nesisprendžia. Panas Kukan. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš matau, kad jūs e, iš tikrųjų smagiai jaučiate sėdėdamas E, ten toje kėdėje ir linkiu jums e, taip ir pasilikti. Sveiki atvykę į EFET. Sveiki atvykę, sveiki pradėję e, Europos tarybos pirmininkavimą. Aš atstovauju Slovakijai. Mes tik ką baigėme savo pirmininkavimą ir be abejo galime palinkėti dabar sokiojo pasiekmės atliekant per pastarai, per, per atinti pusmetį svarbu vaidmenį. Kalbant apie pono Paretą. Iš tikrųjų, dabar turime smulkių valstybių trejetą. Slovakija, Malta ir Estija. Tai yra ideali galimybė pademonstruoti visiems kitiems, kad mes galime puikiai užbaigti savo pirmininkavimą ir iš to turėti naudos visos valstybės narės. Na, aš suprantu, kad jums turėjote išdėstyti tam tikrus um, prioritetus ir panašiai, kita vertus mane padrasino taip pat uh, kalba apie plėtros procesą. E, Šitą kaip tik tai vyko tam tikros diskusijos. Taigi mes tikrai turime stebėti ateičiai plėtros procesą, plėtros procesas turi tęstis. Ir, kaip jūs sakėte, be abejo, dėl tam tikrų valstybių narių nesutarimų tarpusavyje dabar procesas sulėtėjęs, nėra galtinių išvadų. Uh, Tačiau aš manau, kad e, vis tik tai turėtumėm remti tolesnę plėtrą, kadangi ilgalaikė perspektyva visi iš to laimėsime. Ačiū, Edvardai. Galų galia pats Užrevičius. Ačiū, pirmininkė. Sveikinu išrinkus. Pone ministrė, aš linkiu visokiojo pasiekmės ir lauksime realių apčiopiamų pirmikaučios maltos pirmikavimo rezultatų. Ministrė, mes negalime ignoruoti JAV įvykusių pokyčių. Mes matome prezidentą, kuris gerokai kitoks negu ankstesnis. Jis e, pažadėjo likti partneriu, tačiau galbūt mes e, turėtumėm e, iš tikrųjų turėti kažkokią tai telefono liniją, kurią galėtumėm paskambinti į JAV. E, nes ilgą laiką tokio tiesiog neryšio kaip ir nebuvo. Taigi, kaip Jūs matote transatlantinio ryšio ateitį? E, ar ne, ar, ar ne pats metas sukurti kažkokią tai realią strateginės partnerystės instituciją? Uh, E, kurią es turėtų e, sukurti, būtent e, kuriai suteiktų turinį, suteiktų reikšmę ir suteiktų ateities perspektyvą. Ar turite kokių nors planų, ar galite ką nors pakomentuoti šio klausimu? Ačiū už antrojo rato klausimus ir dabar steiksiu vėlgi ministrui vėlą galimybę per kokias penkias minutės viską apibendrinti. Pamėginsiu per tą trumpą laiką padaryti, ką galiu. Pradėsiu nuo paskutinio klausimo. Kalbant apie pokyčius JAF ir e, transatlantinius santykius. Tai yra be abejo Federikos Mogarinį e, byla, jos veiklos rytis, aš nenoriu ten kištis, e, be abejo tai labai svarbu, tačiau galiu vieną dalyką pasakyti. Mes e, pritarėme nuomonį, kad reikia kol kas dar palaukti prieš įmantis kokių nors sprendimų. E, dabar tik ką girdėjome, kad e, TPP, atrodo bus atšaukta. E, nežinome, kas vyks toliau, tačiau bet kuriuo atveju mes esame giliai įstikinę, kad transatlantiniai santykiai turi būti kaip galima mm, palaikomi arba netgi stiprinami. Taigi e, iš ES pusės iš tikrųjų jokių pokyčių neturėtų vykti, nebent kita pusė imtųsi kokiu nors pokyčiu, kuriuos ES turėtų reaguoti. E, pirmas klausimas buvo dėl Balkanų plačia prasme ir taip pat etinių įtampų augimo ten. E, mes suvokiame, kad procesas bus atidėtas, vėluos ir jeigu nebus akivaizdžių įrodymų, kad kažkokie tai rezultatai, apčiopimi rezultatai gali būti pasiekti, tai yra pavojus, kad nuotaikos ir nuomonės keisis, įskaitant be kitą kor Moldovą. Um, taigi turime ne tik sudaryti vaizdą, bet turime iš tikrųjų tęsti mūsų bendradarbiavimo programą. Uh, programą, kur leidžia skatinti pokyčius, uh, kuria teisinę valstybę, uh, skatina pagarbą žmogaus teisėms tos valstybės ne tik tai turi šiaip savo prioritėti prie ES vardan paties prioritėjimo, e, tai yra jų pačių interesai, nes e, e, tokiu būdu susikuria daugiau darbo vietų, susikuria palankesnė atmosfera tose valstybėse, taigi apie tai reikia kalbėti. Mes turime tiesiog daugiau kalbėti ir turime aiškiau deklaruoti, kodėl mes dabar taip nerimaujame, kodėl stengiamės priartinti šitas valstybės prie Europos Sąjungos. Kitaip sakant, turime praktiškai parduoti mūsų politiką tiem žmonėm. Jie patys turi suprasti, kad e, toks prieateimas ir e, gal galia, galima narystė tiesiog atitinka pačių valstybių e, interesus. E, e Na, kalbėdamas, aš man atrodo pakankamai aiškiai pasakiau, kad pirmkačios Maltos e, prioritetas bus uh, nesutikti su uh, neprimtinais dalykais, taigi jeigu kalbame apie žmogus teisų padėtį vieno ar kito valstybė e, uh, kandidatai, e, uh, tai iš tikrųjų esame tam tikrų raudonų ribų, kurių mes neperžingsime, bet be abejo turime balansuoti tarp strateginių interesų, tarp e, tokios valstybės kaip Turkijos um, reikšmės, kadangi jinai yra svarbi partnerė ir labai svarbu toliau bendradarbiauti su jie. Na ir kalbant apie e, Libiją, aš vėlgi nematau artimiausiu metu tokios perspektyvos, kaip nors e, kariniam ar kitokiam priemonėm aktyviau dalyvauti Libijos e, įvykių raidoje. Libija yra suvereni valstybė, ją valdo jos pačios žmonės, mes galime pateikti patarimų, mes galime palaikyti juos, tačiau, tačiau tikrai nėra jokių ketinimų kitomis priemonėmis negu politinėmis, negu per dialogą, negu e, siūlant savo geriausias e, paslaugas, geriausią patirtį e, įvairioms e, Libijos politinėms grupuotėms. E, jokių kitų priemonių nematau. Be abejo, arabų mentalitetas yra gana sudėtingas mūsų akimis, tačiau nieko kito aš kol kas negaliu sugalvoti. E, e, tikiuosi, kad iš to chaoso artimiausio ateityje vis dėlto išsirtulios kažkas konstruktyvaus. Nors nesu didelis optimistas, bet e, šiaip ar taip e, politikos jų atžvilgių mes tikrai nekeisime. Kalbant apie mažasias valstybės ir jų pirmininkavimą, taip mažos valstybės iš tikrųjų gali pasiūlyti puikių rezultatų, kadangi mes neturime paslėptų kažkokių tai užmačių, mes neturime e, ypatingų ambicijų. Aš manau, kad mes e, jau pamatėme neblogą pavyzdį pirminkant Slovakijai ir mes pastengsime bent jau išlaikyti tokį pat lygį. Mes labai artimai stebime plėtros procesą ir šiuo atveju kalbame ne vien tik tai apie valstybių perėtinimą prie mūsų, bet, na vėlgi, būkime atviri, vakarų, Balkanai visada buvo mm, politinis karštasis taškas, taip sakant, iš ten kildavo įvairių problemų ir nenorėtumėm, kad iš tikrųjų tas katilas vėl užvirtų vien todėl, kad mes juos nuvylėme, ne, ne, ne, neparodėme kažkokių tai rezultatų, kurie tikėsi. Taigi mes tęsime politiką, mes mėginsime be abejo išlaikyti dėmesį e, šitam regionui ir mes mėginsime užtikrinti, kad partnerystė ir tolesnės darybos su kiekviena valstybė kandidatė tęstusi. Kągi, ačiū visų užsienio reikalų komiteto narių vardu. Linkiu visokio sėkmės Maltai pirmininkaujant tarybai. Noriu taip pat padėkoti už tai, kad sakėte visus klausimus, už tai, kad informavote apie pagrindinius uh, jūsų pirmininkavimo aspektus. Ir linkiu tiesiog sėkmingai grįžti namo. Na, o dabar 13 darbo atvarkės punktas. Turbūt jau daugumą iš jūsų matėte ir susipažinęsite, kadangi žinote, kas e, pastaruoju metu vyko Vokietijoje, buvęs e, pirmininkas Martinas Šulcas dabar kelia savo kandidatūrą į kanclerio postą, konkuruos su ponė Merkel. Taip pat pasikeitė situaciją Vokietijoje. Man net keista, kad ponas Lankeštain taip ramiai šį kartą sėdi. Aš norėčiau pasiūlyti, kad ponas pirmininkautų šitam, šitai sesijai, šitam etapui ir tiesiog pasikeiskime. Dear ladies and gentlemen. E, ponios ir ponai, tęskime darbą. Daniel J. Costello, Kanados ambasadorius Europos Sąjungoje, yra atvykęs pas mus ir taip pat yra ir naujasis vyriausias dėrybininkas Europos Sąjungos mm. atstovaujantis Europos Sąjungai dėrybose dėl strateginės partnerystės susitarimo. Taigi sveikinuosi su mūsų svečiais. Kanados ambasadorius yra pirmą kartą atvykęs į mūsų komitetą ir šiandien pasvarstysime ES bei jos valstybių narių ir Kanados strateginės partnerystės susitarimą mūsų komitete už šią temą atsakingas yra ponas Charles Tenok. Pranešėjas sako, kad ES ir Kanados partnerystė remiasi bendromis vertybėmis, ekonominiu ir politiniu bendradarbiavimu. Kanada ES strateginis partneris nuo 1996 metų Kanada yra labai svarbi mūsų sąjungė tarptautinėje arenoje. Mes kartu dirbame klimato kaitos, žmogaus teisė, energetikos saugumo, konfliktų sprendimo, kovos su terorizmu ir priversinės migracijos rytise. Ir per šį strateginį partnerystės susitarimą abu partneriai nori sustiprinti tarptautinį bendradarbiavimą ir siekti bendrų interesų įgyvendinimo, stiprinti politinį dialogą ir konsultacijas, kuriant bendrus ministerijų komitetus, jungtinį bendradarbiavimo komitetą. Ir dabar džiaugčiausi, jei jūsų užsienio reikalų ministras atvyktų į kitą mūsų komiteto posėdį, kuris bus skirtas šiai strateginiai partnerystiai. O ES ir Kanados sa santykiai visuomet buvo svarbus, bet turint dabartinius užsienio politikos iššūkius, tampa dar svarbesni. Dabar norėčiau suteikti žodį mūsų svečiui ir 10 minučių jums skiriu, ponas Lefler. Dėkui, pirmininkė. Aš galvau, kad galbūt Kanados ambasadorius pirmasis turėtų kalbėti, bet kaip vyriausias ES dėrybininkas pristatysiu temą pristatysiu tą strateginės partnerystės susitarimą su Kanada. Ir noriu pakalbėti apie tai, kaip vyko dėrybos ir kodėl mes manome, kad šis susitarimas duoda labai didelę ES ir Kanados santykiams duoda labai didelę pridedamąją vertę. Mes manome, kad seniai reikėjo ES ir Kanados santykius į daug aukštesnį lygį pakelti. Vyko dėrybos dėl visą apimančio ekonomikos ir priekybos sustarimo ir taip pat dėrybos dėl strateginės partnerystės susitarimo leidžia sukurti platesnį pagrindą tiem santykiam toliau vystytis. Mes jau turime pagrindų sustarimą su Kanada tai gali kilti klausimas, kam dar reikia dar vieno susitarimo. Ir tam yra keletas priežasčių, tiek procedūrinių, nes Europos parlamentas ir taryba labai norėjo, kad ES ir Kanados partnerystė ir santykiai apimtų ir tą bendrąjį požiūrį dėl tokių pagrindinių tikslų kaip žmogaus teisės, demokratija, valdymas, kaip ir su kitais partneriais. Tokį bendrą požiūrį Europos Sąjunga jau turi. Ir kai kam dėl to kilo abejonių, bet uh, dėrybos leido pabrėžti, kokios svarbios tos vertybės yra tiek Europos Sąjungai, tiek Kanadai. Uh, užsienio reikalų srityje, mūsų visuomenėse. Ir tai yra tas pagrindas, pagrindas bendrai mūsų partnerystiai. Tas pagrindų sustarimas, kurį dabar turime su Kanada, jau buvo sudarytas prieš 40 metų. Tada dar net nebuvo Europos Sąjungos, buvo Europos bendryje. Ir aišku, kad tas prieš 40 metų sudarytas sustarimas neatspindi dabartinės situacijos. Taigi mes norėjome turėti naują galimybę santykiams plėtoti, jam gilinti ir apimti naujas rytis mes manome, kad strateginės partnerystės susitarimas leis sustiprinti bendradarbiavimą daugelį sričių ir remiantis e, CETA susitarimu, kuris skirtas ekonominiam ir priekybos bendradarbiavimui. Kanada vienas pagrindinių mūsų partnerių saugumo uh, užtikrinimo srityje, vykdant regioninės operacijas ir kartu dirbant jungtinių tautų lygmenių. Ir mes mm, čia paminėtume mūsų pozicijas Afganistano, Irano, Sirijos konflikto, Ukrainos srityje. Ir taip pat čia galėtume e, stipriau veikti teisingumo ir vidaus reikalų srityje, veikti kartu migracijos klausimus sprendžiant teisės saugos srityje, piliečio apsaugos, kovos su terorizmu srityje. Mes turime bendrą ambiciją ir norą padėti vienas kitam, paremti tarptautinės pastangas sprendžiant Sirijos pabėgėlių krizę. Ir čia sveikinu Kanados sprendimą e, dėl 40 tūkstančių Sirijos pabėgėlių. Taip pat reikia paminėti, kad Kanada aktyviai dalyvavo ir karinėse operacijose. Taigi migracijos klausimai yra vienas iš mūsų būsimo bendradarbiavimo aspektų. Kovojant su terorizmu, nuolat keičiamės informaciją apie tai, kaip galėtume stipriau, geriau apsaugoti savo piliečius ir bendradarbiauti su kitais partneriais bei padėti partneriams stiprinti savo pajėgumus, kovojant su kylančiomis grėsmėmis. E, tai vyko Sahelio regione pajėgumų stiprinimo projektai, Šiaurės Afrikoje panašus projektai buvo vykdomi. Ir mes taip pat dirbame ir kitose sritise. Mm strateginės partnerystės sustarimo rėmose vyksta aukšto lygio energetikos klausimų forumas. Siekiame energetinių sprendimų, technologinių sprendimų, kurie užtikrintų efektyvų energijos naudojimą, saugant aplinką. Bendradarbiavimas mokslo srityje irgi turi labai didelį augimo potencialą. Čia yra pernai paskelbtas komisijos politinis dokumentas skirtas Arktikai. Kanada čia yra vienas svarbiausių veikėjų. Ir čia galėčiau paminėti dar ir kultūrą, mm, civilinę saugą, ir daugelį kitų sričių, kuriuose tikime sėkmingo bendradarbiavimo. Manau, kad kartu pasinaudoja ir visą apimančių ekonomikos ir priekybos susitarimų CETA. Turime stiprią, pažangę partnerystę, kuri naudinga tiek Europos, tiek Kanados piliečiam. Kanada yra vienas patikimiausių mūsų partnerių. Ir tas bendradarbiavimas rodo mūsų bendrą įsipareigojimą kartu ieškoti bendrų sprendimų tarptautinėje arenoje. Ir labai tikimės, kad šio komiteto pozityvus balsavimo rezultatas parems šią partnerystę ir parems tas priemonės, kurios yra numatytos toliau plėtojant tokį bendradarbiavimą. Ir tikimės, kad bus galima mm, sparčiai užbaigti tos partnerystės susitarimo sudarimo procesą. Taigi, kas strateginės partnerystės susitarimas ir visa apimantis ekonomikos ir priekybos susitarimas perkeltų mūsų santykius į naują lygmenį. Ir tikimės, kad viso to pasieksime pakankamai greitai, jau kitą mėnesį. Dėkui, dabar norėčiau steikti žodį gerbiamam ambasadoriui. Dėkui, ponė pirmininkė. Dėkui Kristijanui matau, kokią ilgą kalbą tu esi pasirašęs, pasirašęs mano kalbą trumpesnė. Noriu padėkoti pirmiausia ponui Charles Tenok už bendradarbiavimą. Ir Kanada iš tiesų yra partneriai su ES. Mes, mūsų partnerystė pagrista bendromis vertybėmis, mes tikimės tikime demokratiją, teisinę valstybę, pripažįstame tarptautinės teisės svarbą. Mūsų visuomenės yra atviros ir teisingos, mes e, remiame e, laisvą priekybą, e, norime užtikrinti mūsų gyventojų gerovę ir kadangi mūsų vertybės bendros, tai Kanada dėl to e, ir nori e, sudaryti strateginės partnerystės susitarimą, kad būtų galima glaudžiau bendradarbiauti tų bendrų vertybių pagrindų. Mes esame rimti partneriai, esame nemažai nuveikę, bet galime nuveikti dar daugiau. Mes e, pasisakome už saugumą, žalėją taiką, e, bendradarbiaujame teisingumo srityje, Kanados tarnybos su Europolu. Suprantame, kad e, šalių, mūsų šalių saugumą remia ir saugi kaiminystė, pasisakome už sankcijas Rusijai, e, Turime spec, dalyvaujame specialioje e, stebėsenos misijoje Ukrainoje, NATO, prisidedam prie NATO misijos Latvijoje, glaužiai bendradarbiavime su savo uh, sąjungininkais e, pietinėje kaiminystėje, dirbame kartu su Europos partneriais, kovodami prieš ISIS, e, remiame taikos pastangas Sibirijoje, e, Sirijoje, Libijoje, Izraelyje ir Palestinoje, pasisakom už ginklų neplatinimą. Esame ėmėsi bendrų veiksmų, skatindami brandolinį nusiginklavimą, bet čia irgi galime nuveikti daugiau. Strateginės partnerystės susitarimas leis glaudžiau bendradarbiauti taikos ir saugumo užtikrinimo klausimais, ginklų neplatinimo, nusiginklavimo klausimais. Ir tikimės įtraukti ir kitas valstybės į kovą su neteisėta e, prekyba, neteisėta ginklų prekyba žmogaus teisės, demokratija, įstatymų viršenybė yra mūsų bendros vertybės. Kanada dalyvavo per pastarąjį dešimtmetį 20 ES rinkimų stebėjimo misijų. Taip pat dalyvavome ir kitose stebėjimo misijose. Ta darome daug daugiau negu bet kokia kita ES partnerė Europoje. Dalyvaujame įvairiose kitose misijose, vystome žmogaus teisų dialogą, manome, kad geri partneriai nuolat lygindami savo pozicijas iš to išlošia, turime uh, kartu glaužiai bendradarbiaujame ir jungtinių tautų lygių, sprendžiant krizę dėl migrantų, kalbant apie pabėgėlių krizės sprendimą. Kanada, Kanada sutiko priimti 40 tūkstančių pabėgėlių ir paskyrė milijardą dolerių šios krizės problemams spręsti. Aišku, Kanados geografinė padėtis yra kitokia negu Europos, dėl to mes kitaip žiūrime į migracijos valdymą. Mes e, suprantame, kad stiprios šalis, stiprios atsparios šalis savaime nebūna, kad tos šalis tokios taptų, reikia įdėti daug pastangų. Mes pasisakome už migraciją, kuri būtų paremta taisyklėmis, būtų numatytos migrantų integracijos programos, siekiant užpildyti, e, panaikinti kvalifikacijų e, spragą ir panašiai. Ir šis susitarimas e, skatina mus nuolat keistis savo nuomonėmis įvairiose srityse. Kita svarbis rytis yra kova su klimato kaita. Kanada mano, kad Paryžiaus susitarimas tai yra negryžtama pažanga kovai su neigiamais klimato kaitos padariniais. Mes suprantame, kad pirmiausia, pa, kiekvienas patys turime pradėti veikti. Dėl to mūsų ministras pirmininkas netaip seniai e, paskelbė Kanados sieki pereiti prie mažai e, CO2 išmetančios ekonomikos. Ir ši strateginė partnerystė tarp Kanados ir ES taip pat ženkliai prisidėtų prie aplinkos apsaugos. Mes rasime novatoriškų sprendimų, diversifikuosime energijos šaltinius ir sieksime sušvelninti klimato kaitos poveikį mes turime taip pat galimybę čia bendromis kolektyvinėmis pastangomis, palaikydami aukšto lygio dialogą, užtikrinti e, su klimato kaita susijusių problemų sprendimą, dirbame kartu įgyvendindami tvaraus vystimosi tikslus, e, jungtinių tautų vystimosi darbo tvarkė iki 30 metų ir e, turint galvoje krizę Sirijoje, Irake, Afganistane. Kanada aktyviai dalyvauja pritraukdama donorus e, problemoms e, spręsti. E, pasaulinė padėtis keičiasi ir mūsų bendradarbiavimas turi reaguoti į pasaulinius iššūkius, kalbant apie pagalbos teikimą, turime teikti tą pagalbą labiausiai neturtingom šalims užtikrinti um, moterų teisių apsaugą ir keistis uh, taip pat informaciją uh, dėl um, visuomenės, e, keistis informaciją visuomenės veikatos užtikrinimo klausimais. Ekonomikoje turime remtis rinkos principais ir užtikrinti svarbu institucijų ir įstaigų vaidmenį, manom, kad CETA, visą apimantis ekonomikos ir priekybos susitarimas, yra labai svarbi mūsų bendrų pastangų dalis. O strateginės partnerystės susitarimas leis užtikrinti naują ES ir Kanados makroekonominį dialogą, sustiprinti pasaulinę priekybos organizaciją ir apskritai pasaulinę priekybos sistemą užtikrins tolesnį bendradarbiavimą mokslinių tyrimų, inovacijų srityje. E, yra įvairūs susitarimai, taip pat ir taip tarp mokslininkų ir tyriejų bus skatinamas Kanados mokslininkų lankymasis Europos Sąjungoje. Šis sustarimas taip pat sustiprins ir užtikrins ir žvesnius santykius tarp mūsų šalių žmonių, skatins kultūrinius mainus, judumą, dialogą ir bendradarbiavimą tarp kultūros įstaigų, tarp specialistų, kanadiečiai labai vertina savo kultūrinę ir kitokią įvairovę mes mm, prisijungę prie Junktinių tautų e, penktų, prie UNESCO 2005 metų konvencijos dėl išraiškų įvairovės užtikrinimo. Ir galiausia, džiaugiuosi galėdamas pasakyti, kad šis strateginės partnerystės susitarimas skatina taip pat ir Europos parlamento ir Kanados parlamento glaudesnius ryšius. Ir norėčiau padėkoti už šią galimybę trumpai pristatyti šį strateginės partnerystės susitarimą ir parodyti, kaip jis sustiprins ir pagilins mūsų e, bendradarbiavimą tomis verty... remiantis tomis vertybėmis, kurios mums yra bendros. Uh, Dėkuoju, pana ambasadoriai Kostelo, už uh, komentarus. Na, o dabar žodis ponui Tanap, kuris yra mūsų pranešėjas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju, ponė ambasadoriau, ekscelencija. Aš e, Kanadoje praleidau devynis labai laimingus e, mėnesius 80 metį. Ir dabar labai džiaugiuosi, kad esu pranešėjęs šituo klausimu. Uh, E, yra keletas e, dalykų, kurie paaiškina tuos dalykus, kuriais remiasi šita sutartis. E, Lygi partnerystė, daugiašališkumas, tarptautinės teisės laikomasi. Antroje dalyje yra sakoma, jog tvarus, tvari globalizacija gali būti pasiekta užtikrinant rinkos principus ir įkuriant stipres globalias institucijas. Tai yra pagrindiniai SETA ir e, SPA sutarčių aspektai. Tai yra ambicinga laisva prekyba ir liberalus daugia šališkumas. Dabar šitų dalykų mums reikia labiau negu bet kada ES e, istorijos e, metu. Mes turime žiūrėti į šitos dalykus platesnėme tarptautinėme kontekste ir aišku, dėl kai kurių dalykų gali kilti nuogastavimo. Praeitą savaitę buvo prezidento Trumpo inauguracija, mano šalies premjerė ponė Mei taip pat e, padarė pareiškimą dėl breksito pradžios. Aišku, šitie dalykai turės pasiekmių ir e, sutartim su e, Kanada. E, ponas e, Trumpas kalbėjo apie kai kurių e, su, sutarčių atsisakymą, jisai taip pat pasisakė apie tai, jog NATO yra jau pasenusi organizacija. Aš norėjau pasakyti taip pat, jog SPA sutartis e, iš principo siekia visiškai prieš priešingų dalykų, negu kad sakė prezidentas e, Trumpas. Tai yra susiję su kova su terorizmu, su branarinio ginklo neplatinimu, vartotojų apsauga, kova su narkotikais, su in, in, kibernetiniais nusikaltimais. Ir e, kai kurias iš tų sričių apima susitarimas. Kaip e, daugelis jau matė, 17 metais e, bus e, švenčiamos 75 metų susitarimo tarp ES ir Kanados metinės. 76 metais buvo pasirašytas tas susitarimas, įsigaliojo 77 metais. Mes e, taip pat turime dokumentą dėl kovos su terorizmu, dėl vizų ir dėl e, rinkimų stebėjimų visame pasaulyje. Yra taip pat PNR susitarimas Jisai numato bendrą konsultacinę tarybą ir ministrų lygmens tarybą. Bus taip pat e, tam tikrų susitikimų ir forumų, kurie užtikrins sprendimų prieimimo bendrą procesą abiejose Atlanto pusėse. Aš e, manau, kad e, AFET komitetas balsuos už SPA, SPS e, sutartį. Nors tai vyksta tuo metu, kai yra daug skeptiškumo, nusivylimų politikais. Aš manau, kad ES ir Kanados glaudus istoriniai santykiai turi padėti mus šiais sunkiais e, laikais, užtikrinti, kad būtų įmamasi abiejoms pusėms naudingų sprendimų, kurie bus naudingi ir visiems mūsų piliečiams. Dėkoju ponui Tenak už tokį išsamų pranešimą, o dabar žodis poniai Godeler, kuri yra mūsų delegacijos tarp parlamentinių ryšių su uh, Kanada pirmininkė. Pone pirmininkė, visų pirma, sveikinu jūsų išrinkimu. Sveikinu jūs kaip e, pirmą šio komiteto čia pirmininkė. Pone pirmininkė, mėly kolegos, pone ambasadoriau, ir kolegos, kaip tarp parlamentinių ryšių delegacijos vadovė pabandysiu pasakyti kai kurių dalykų, stengdamas išvengti to, kas jau buvo pasakyta, nekartodama to. Kaip e, tarp parlamentinių ryšių delegacija mes e, e, sprendėme užsiimame dviem pagrindiniais klausimais, tai yra SETA sutartimi. Šito klausimo užsiima ir Tartautinės prekybos e, komitetas. Prieš tai kalbėjęs kalbėtojas sakė, jog e, SETA jau yra patvirtinta, mes laimėjom balsavimą, mes ne visuomet tuo tikėjom, tai yra mano frakcija ne visuomet tuo tikėjo, bet e, SETA. Uh, buvo patvirtinta. Galbūt viešai nuomeniai tai pats svarbiausias klausimas, bet tuo pat metu ir pats problematiškiausias klausimas. Bet svarbu, kad dabar tas, tas klausimas yra tinkamai išspręstas. Pone ambasadoriau, aš norėčiau Jums padėkoti už uh, Jūsų pagalbą, už Jūsų dėmesį. Iš pradžių jūs e, labai aktyviai dirbote parlamente, ne tiek su mūsų komitetu, bet e, per tuos kontaktus iš tikrųjų jūs e, labai daug pasiekėte ir tai gali būti labai geras pavyzdys. Dabar SPS, strateginės partnerystės susitarimas. Aš manau, kad tokiame greit kintančiame pasaulyje tai yra labai svarbus dalykas. Tarp, mūsų tarpatlantiniuose santykiuose reikia stabilumo, reikia harmonijos. Ir dabar, kuomet mes matome, kas vyksta pas jūsų didįjį kaimyną, tie dalykai mums kelia nerimą kadangi ES ir Kanada labai glaudžiai bendradarbiauja. Mes turime dar glaudžiau bendradarbiauti, dar aiškiau apibrėždami mūsų bendradarbiavimo prioritetus. Aš manau, kad tai yra labai svarbu. Čia kalba sukasi ne tik tai apie sustarimų laikymas ir jų straipsnį gyvendinimą, mes turime užtikrinti, kad to susitarimo teigiamos pasiekmes būtų matomas. Dabar galim konstatuoti, kad e, stabilumas nėra lengvai pasiekiamas dabartinėme pasaulyje. Praeitą vasarą, lankydamas į Kanadą su delegacija, aš e, ten buvau su Tartautinės prekybos komiteto kolegomis. Didžiausią dėmesį mes ten skiriame energetikos klausimams, E, aplinkosaugos klausimams ir migracijai. Apie migraciją mes kalbėjom labai išsamei ir daug. Ir galbūt tarp mūsų yra dar kai kurių nuomonių skirtumų. Bet aš manau, kad abiejose Atlanto pusėse galima padaryti dar daugiau negu daroma, sprendžiant šios svarbius klausimus. Mes gyvename skirtingose planetos regionuose bet e, klimato kaita, migracija, vartotojų apsauga, energetika yra mums svarbus klausimai ir turime gilinti savo bendrą darbą tais klausimais. Yra ir kita labai svarbi tema svarbi man kaip tarpmomentinių ryšių su Kanada delegacijos vadoviai. Dabar vyksta labai daug ir greitų pokyčių. Mes e, suprantame, kad e, kasdien e, dėrybų skaidrumas yra vis didesnis, rinkėjai rinkėjai, rinkėjams šitie klausimai svarbus ir darybose dalyvaujantis atstovai yra teisėtai atstovaujantis e, darybose atstovai. Ir paskutinis dalykas, aš norėčiau padėkoti visoms suinteresuotoms pusėms, kurios dirbo rengdamas e, šios e, klausimus, rengdamas susitarimą ir būtent jų dėka susitarimas tapo įmanomas. Aš norėčiau padėkoti visų pirma ponui Čarlzui Tanokui, kuris e, jau daug metų yra pranešėjas. Aš pati pradėjau savo karjerą Europos parlamente prieš 27 e, metus ir e, iš pat, nuo pat pradžių dirbu tarp parlamentinių ryšių delegacijų su Kanada ir dabar aš vis dar ten dirbu ir labai džiaugiuosi, kad taip yra ir džiaugiuosi, jog e, mūsų bendradarbiavimas yra puikus. Dėkoju, ponė vicepirmininkė. Galbūt uh, Jūs e, truputį iškraipėt mano pavardę, bet nieko baisaus. Dabar žodis poniai Marijai Gabriel, kuri yra šešėlinė pranešėja. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju už žodį, sveikinu jūsų išrinkimu. Taip, mūsų partnerystė su Kanada remiasi bendromis vertybėmis ir Tai taip pat e, rodo, jog mes turime gilinti savo santykius, atremdami bendrus iššūkius. Yra aišku, jog SPS e, susitarimas pradeda naują e, etapą, mūsų santykiai bus dar turiningesni ir glaudesni. Aš manau, kad čia parlamente daugelis mūsų tiki, jog šita strateginė partnerystė yra labai naudingas E, dalykas, bet turime nepamiršti ir viešosios nuomonės, ir viešosios nuomonės formavimo aspektų. Mano klausimas yra toks, ar jūs turite komunikacijos strategiją, kuri užtikrintų, kad piliečiai savo kasdienėme gyvenime galėtų pajusti ir suprasti e, šito susitarimo reikšmę. Ir šiame kontekste, koks yra mūsų kaip e, parlamentarų vaidmuo, Europos parlamento vaidmuo ir kita vertus Kanados parlamento e, vaidmuo. Mes turime nepamiršti šitų dalykų viso proceso metu. Mes esame atskaitingi piliečiams, bet turime užtikrinti, kad piliečiai matytų, jog e, šitas susitarimas yra labai svarbus ir todėl turime gilinti savo bendradarbiavimą. Mes padarėme žingsnį į priekį ir ženkime dar vieną žingsnį į priekį, e, geriau informuodami, geriau komunikuodami su piliečiais, kad jie geriau pamatytų naudą. Dėkuoju, Marija. Dabar žodis ponui Boštinarui. Jis yra ne šešėlinis pranešėjas, bet kalbės vienu iš šešėlinių pranešėjų vardu. Dėkoju, ponė ministrė, ponė ekscelencija, ambasadoriau, e, mėly bičiuliai. Šiandien aš kalbėsiu Miroslavo Pohės vardu, jis yra šešėlinis pranešėjas, bet aš kalbėsiu ir savo frakcijos vardu koks galėtų būti geresnis mūsų santykių apibrėžimas negu tai, kas buvo pasakyta, kalbant apie setą patvirtinimą. Aš manau, kad e, labai daugelis šitų aspektų vienyje mus ir rodo, jog mes turime labai daug ką bendro. Yra labai simboliška šiandien e, diskutuoti kartu apie visišką globalų nenumatomumą, nenuspėjamumą. E, tuo metu, kai įvairūs globalų susitarimai yra e, sudaromi, mes turime dar kartą patvirtinti savo įsipareigojimą ne tik tai dirbti kartu, bet ir toliau plėtoti mūsų santykius. Mes turime labai daug mus vienijančių dalykų, pradant kultūrą, baigiant ekonomiką. Labai daug Kanados piliečių turi europinės šaknis ir e, istorijos bėgyje santykiai tarp Kanados ir įvairių Europos valstybių buvo labai glaudus. Yra daug kitų svarbių mums klausimų - migracija, E, kova su terorizmu, su e, kibernetiniu terorizmu, e, mūsų pasaulio matymas. Mes turime siekti, kad pasaulis taptų žmogiškesnis ir saugesnis. Turime taip pat kartu atremti klimato kaitos iššūkius, gyvendinti Paryžiaus susitarimus. Tai buvo uh, minėta, ponas ministras komentavo šį aspektą, tai yra labai svarbus indėlis į geresnio pasaulio kūrimą ir į žmonijos vystimą. Mes turime užtikrinti pasaulinę valdyseną tokiu metu, kuomet labai daug svarbių dalyvių dabar bando, bando keisti tas valdysenos taisyklės. Mes e, žinome, aš kaip rumūnas žinau, kokie svarbus yra santykiai su, su Kanada, Rumunija. Puikiai supranta bendradarbiavimo energetikos e, sektoriuje svarbą. Aš e, galiu tik tai patvirtinti, jog mes labai palankiai žiūrime į šį susitarimą ir mano frakcija balsuos už šį susitarimą, nes mes žinome, kad tai, ką mes darome šioje platmėje, turi esmės svarbos mūsų ateičiai. Dėkoju, ponė Vaštinariu, už šios gražius žodžius, o dabar žodis ponui Buchner, kuris taip pat yra šešėlinis pranešėjas žaliųjų frakcijos vardu. Aš nesu iš tikrųjų šešėlis pranešėjas, tačiau aš paprašiau žodžio. Aš e, norėčiau padėkoti ir e, tęsiu toliau vokiškai. Dėkuoju, ponė ambasadoriau, kad radėte laiko susitikti su mumis. Kanados ir ES bendradarbiavimas visą laiką intensyvėja Aš e, noriu sugrįžti prie to, ką jūs sakėte apie klimato kaitą. Kaip yra su bituminiu smėliu Kanadoje? Juk šitas dalykas yra susijęs su klimato kaita. Taip pat e, hidraulinio skaldimo technologija, kuri yra taikoma kalnėms dujoms, ar tai taip pat nekelia problemų aplinkosaukos e, atžvilgių, tai gali turėti rimtų pasiekmių, galbūt jūs galėtumėte pakomentuoti šį aspektą. Ir taip pat, pone ambasadoriau, galbūt jūs galėtumėte dar pakomentuoti, pakomentuoti tai, kas sakėte apie klimato kaitą ir Paryžiaus e, susitarimą. Gal galėtumėte pakomentuoti plačiau šitos e, du aspektus. Dėkuoju. Panas Sauštrevičius dabar. Thank you, Chair. Well, in fact... Ačiū pirmininkė. Na, tiesą sakant, šiandien balsavimas Inte ir mūsų diskusijos AFAT komitete simbolizuoja svarbu etapą dėrybininkams, kurie iš tikrųjų puikiai padirbėjo, dėdamėsi dėl SPS, susitarimų e, abiejose Atlanto pusėse. Manau, kad tai yra tik tai patvirtinimas, kad transatlantiniai ryšiai egzistuoja, kad jie yra svarbus, kad jie mums leidžia pozityviau e, žvelgti ateitį, kada matome kiek kitokius procesus e, kai kuriuose kitose už Atlantės dalise. Uh, Šiaip ar taip, ES ir Kanada iš tikrųjų turi daug bendrybių ir e, egzistuoja daug įrodymų, kad esame partneriai įvairiose srityse. Galima būtų tik paminėti Kanados sprendimą, pavyzdžiui, dalyvauti daugianacionalinių e, batalionų e, ištiesime Baltijos e, šalise. Tai yra svarbus sprendimas, kuris iš tikrųjų byloja, kad mes e, laikomės e, vienodų požiūrį į partnerystę ir į saugumo užtikrinimą. Na ir sveikinamas balsavimą INTA komitete, kaip įrodymą, kad mes e, liekame vieningi, mes šį sutarimą vadiname arba įvardiname kaip nepažangiausią sutarimą, kokį kad nors es yra sudariusi. Ir be abejo buvo tam tikra dalis piliečių, kurie priešinosi, kurie ragino es institucijas atsisakyti CETA susitarimo, kadangi jis pakirs mūsų ekonominius interesus, bet mes mastome kitaip. Mes vertėme šį susitarimą ir iš tikrųjų e, tikimės, kad jis netrukus praktiškai bus pradėtas įgyvendinti. Aš esu įsitikinęs, kad e, sulauksime rezultatų dėl padėjusios e, tarpusavio prekybos apimčių ir tai bus puikus pavyzdys, kuris e, leis persigalvoti mūsų piliečiams iki šiol galtinai palaikantiems šį sutarimą. Aš norėčiau paraginti Kanadą ir ES keistis daugiau jaunimo, taip pat skatinti tam tikrą pasikeitimą tarp pilietinių organizacijų, tam, kad e, būtų sukurtas e, tvirtesnis pagrindas ateities tarpusavio santykiams. Ir aš susitikinęs, kad šitas susitarimas iš tikrųjų sklaidys kai kurios būkštavimus dėl transatlantinių santykių, kurie dėja e, dabar kyla po naujausių įvykių nesivalstys. Ačiū panui Šrapičiui. Aš tikiuosi, kad mes išliksime vieningi kadangi vis dar gauname įvairiausių raštų nukreiptų prieš sedą susitarimą. Taigi labai tikiuosi, kad vėliau balsuojant vasario mėnesį jūsų žodžiai iš tikrųjų turės svorio. Dabar žodis teiksiu ponui Kusa. Ačiū, pirmininkė. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų, kalbant apie setą, mūsų frakcija nepritarė CETA sutarčiai. Ne dėl to, kad turėtumėm kažką prieš Kanadą <clears throat> ar kažką prieš integraciją. Bet tiesiog tokie sustarimai e, trukdo ginti suverenumą, valstybių suverenumą. Puiku šnekėti apie laisvą priekybą, Tačiau galų galę rezultatas būna toks, kad e, skatama e, industrializacija, įmonių perkelimas, e, maisto saugos standartų prastėjimas, darbo sąlygų prastėjimas ir, pavyzdžiui, tokie procesai kaip vadinamasis frackingas arba kasyba per skaidimą. E, Na ir kadangi mes esame išrinkti demokratiškai atstovai, tai mūsų frakcija ketina balsuoti prieš ir vis daugiau ES piliečių palaiko mus ir pasisako prieš tokio tipo susitarimus. Taigi, jeigu jūs tęsite viską tokią pačią gaidą, tai ilgainiui išbarsysite pačią ES. <clears throat> Kągi ačiū, ponai Kusa. Ar būtų dar prašančių žodžio? Jeigu ne, tai tada suteiksiu žodį ponui Leffler, kad jisai pakomentuotų tai, kas buvo čia pasakyta. Thank you very much. Um... Labai ačiū. Ir ačiū už nuskambėsius komentarus. Aš norėčiau e, prisijungti prie ambasadoriaus Kostelą ir padėkoti Čelzu Tanak už puikų um, pranešimą ir už mūsų nuveikto darbo palaikymą. Su viena ar kita išimtim, šiaip jau aš vertinčiau komentarus taip, kad vis tik dauguma iš jūsų vertina šio sutarimo reikšmę ir vertę, draugė su šitą svarbę sutartimį. Tad mes tikimės, kad santykiai su Kanada pereis į naują lygį. <clears throat> ir kad visas procesas vyks kaip galima skaidriau ir e, demokratiškiau, netiesiogiai. E, man atrodo, Ansrevel sakė, kad SPA yra trumpalaikis, bet labai svarbus sutarimas. Ši... Taip, gal tai ir trumpalaikis sutarimas, bet jisai sudaro formalią struktūrą, kur leidžia geriau mums struktūrizuoti ir savo santykius toliau jiems tuliuojantis. Aš tikrai taip pat pritarčiau tam, ką sakė Lenko Stelam. <clears throat> jog santykius reikia stiprinti per stiprėjantį parlamentinį dialogą tarp šio parlamento ir Kanados parlamento. Tai yra svarbi priemonė taip pat ir tam, kad galėtum reguliariai peržiūrėti savo darbą ir tai leisų mums užsibriežti aukštesnę kartelę savo, pačiam, savo patiems, e, kelti aukštesnius reikalavimus mūsų darbui. Ir tokiu būdu mūsų veikla būtų labiau apibriešta. E, apie kągi kalbama šioje startyje? Kaip mes galime paaiškinti, ką ketiname padaryti, ko siekiame? Manau, kad galima viską suskirstyti į tris lygmenis. Vienas iš jų yra tai, ką minėjo ponas Užsirevičius, tai yra efektyvus transatlantiniai santykiai. Ypatingai dabar, kada iš tikrųjų reikia pademonstruoti, kad e, su transatlantiniu partneriu mes galime kurti dinamiškus e, lankščius ryšius e, ir e, tokie ryšiai ne tik tai leidžia saugoti mūsų principus ir vertybės, bet kartu ir pagilina tas principus, kadangi tiesiog e, vyksta tam tikra mūsų požiūrio konvergencija, suartėjimas. Be abejo, esama tam tikrų politinių galbūt skirtumų, nuomonės kai kur išsiskiria, jūs turbūt puikiai žinote, gal geriau už mane, kad politinių nesutarimų yra ir viduje ES tarp valstybių narių arba tarp įvairių politinių frakcijų. Tai yra aktyvios demokratijos esmė, pagrindas. Tokiu būdu mes patruputį ir suformuluojame kažkokius tai bendrus tikslus, bendrus projektus. Na ir kalbant apie santykius su Kanada vėlgi, aš manau, kad mes turime tokį tvirtą pagrindą po kojomis, ant kurio ir galime tos santykius kurti. Piliečiams tai užtikrina didesnį saugumą, užtikrina saugumą. Ir tradicinė prasme, Dankostela paminėjo, kad Kanada jau ženkliai prisideda prie, pavyzdžiui, ES CSDP misijų ir kitais būdais. Tačiau taip pat e, saugumas ir e, sauga didėja ir kitame ligmenyje arba kitose ligmenyse, kadangi mes e, tokiu būdu nustatome uh, aukštesnio lygio standartus, kurie saugo piliečius nuo įvairiausių naujų grėsmių ir bendrom jėgom nagrinėjame įvairias siverančias galimybės. Taip pat galima sakyti, kad e, vyksta geresnis komunikavimas, geriau keičiamasi duomenimis, galų gale galima kalbėti ir apie e, kontaktus tarp asmenų. Nesvarbu, ar tai kalbėtumėm apie e, kultūro, kultūros ir sporto sektorius, ar apie mokslinius tyrimus, ar įtraukiant kitas veikiančiasias grupės, tokias kaip ekonominiai veikėjai ar pilietinė visuomenė, praktiškai visose srityse, visose gyvenimo aspektuose. E, šiuo atveju žmonės suvedami e, kartu, jie gali įnešti svaresnį įnašą į tolesnį santykių kūrimą. Ir Galų gal aš manau, kad tai sukuria stipresnė, skaidresnė tarp institucinę struktūrą, struktūrą, kuri prisidės prie santykių plėtojimo. Ir plėtodami tokius santykius, ne vien tik tai parlamentinius, bet kartu ir juos, mes iš tikrųjų, sakyčiau, konstruktyviai plėtojame tos santykius e, ir mes esame įstikinę, kad iš tikrųjų toks parlamentinis tikrinimas, priežiūra leis mums ir toliau šios santykius plėtoti ir pastumėti dar labiau priekį. Ačiū, ponė Lefler. Toliau steiksiu žodį ambasadoriui Kostelo. Atsiprašau. Na, aš tikrai džiaugiuosi progą pakomentuoti, bet pirmiausia turėčiau pripažinti, kad uh, Pierre Mark Johnson, e, buvęs Kvebeko e, ministras pirmininkas, e, yra salėje, aš jūs atpažinau. Pierre Mark Johnson iš tikrųjų buvo taip pat vyriausias Kvebeko darybininkas tarintas dėl CETA sutarties, kadangi Kanadoje tas procesas irgi buvo daugelykis, daugelykis. Taigi, jeigu iš tikrųjų kas jūs norite aptarti konkrečiai Kvebeko klausimus, mes čia turime iš tikrųjų puikų ekspertą šioje salėje. Jisai lydi e, Kvebeko e, tarptautinių santykių ministrė, e, kuri lankosi Bruselėje kaip šiuo metu. Na, iš tikrųjų, mane sujaudino daugelis komentarų apie asmeninius ryšius. Turėčiau taip pat pritarti tam įspūdžiui, tam jausmui, kad tokie sustarimai yra geri sustarimai, kadangi jie leidžia geriems bičiuliams ai, artimiau kalbėtis tarpusavėje, suprasti viens kitus. Tačiau galų gale galtinis išbandymas, galtinis kriterijus ir bus a, praktiškai ar šitokia sutartis suardins mūsų piliečius dar labiau. Šiuo atveju iš tikrųjų, kalbėdami apie sutartį, turime menį ir tarp asmeninius ryšius. Aš savo pavyzdžių žinau, kad, pažiūrėjau, mano draugai, mano bendruomenė iš tikrųjų plėtoja tokius ryšius. Jūs taip pat turite pavyzdžių, e, kai žmonės vyko į Kanadą, užmėgzavo naujus ryšius ir panašiai. Taigi aš manau, kad pirmiausia apie tai turime kalbėti, kai kalbame apie tiek strateginę partnerystę, tiek CETA starimą ir tokių galimybių ateityje atsiversti tai dar daugiau. Aš manau, kad mes galėsime pasverti ir konkrečiai vertinti ekonominį augimą, valdžios institucijų pasiekimus, tačiau e, galų gale galtinis rezultatas turėtų būti mūsų piliečių suartėjimas. Nesvarbu, kalbėtume apie studentus, ar turistus, ar verslininkus, ar dar kažkokias tai kitas žmonių grupės. Aš esu kas tikras, kad bet kuriu atveju kandiečiam ir europiečiam e, pradėjus e, artimiau bendradarbiauti, rezultatai bus tik geresni. Padėkoti, noriu padėkoti Marijai Gabriel dėl to pasakymo, dėl komunikacijos strategijos. Mums reikia gilesnių bendradarbiavimo santykių su Europą. Mes to siekiame jau e, labai senai. E, ir Kanadoje nesipriešinama tokiems e, dalykams atvirkščiai, nes matomas didelis potencialas. Nes piliečiams reiškia, reikia aiškinti, kokia viso to nauda. Tas klausimas turi mums rūpėti. Nes tai paprasčiausiai yra demokratinio proceso labai svarbus aspektas. Aš manau, kad parlamentinė diplomatija taip pat yra svarbus dalykas ir aš visiškai e, už ją, kolegos žino, kad taip yra. Kanados parlamentarai dalyvauja Europos tarybos veikloje, nes e, kan Kanada yra oficiali narė šios institucijos, tad jie būna Strasbūrė ir aš e, taip pat kartais bandau pailginti jų tų vizitų trukmę you know, klausimų. Turiu keletą komentarų dėl CETA, kadangi tikrai negaliu atsispirti pagundai. E, pirmiausia, dėl klimato kaitos. Na, turbūt jūs žinote, e, kad Kanada iš tikrųjų labai rūpinasi šią sritimį. Jeigu jūs e, pažvelgtumėte į visuotinį Kanados dokumentą, tam tikrą e, struktūrinį dokumentą. Ten pirmą kartą istorijoje nustatyta nacionalinė tam tikra e, kaina, tam tikras mokestis už anglijas junginių išmetimą. E, taip pat kalbama apie pagrindinę, pagrindinės investicijas į žalį infrastruktūrą ir taip pat premjeras Rudu sako, kad yra sakęs ne kartą, kad tas perėjimas prie žalesnės ekonomikos ir žalesnės energetikos yra negryžtamas procesas. Mes norime pasinaudoti e, visomis galimybės, kurios atsiveria, kuriant naujas švarias technologijas ir panašiai. Tai yra iš tikrųjų labai akcentuojamas, labai svarbus dalykas. Taigi, e, Jūs paminėjote tuos e, naftingusius smėlynus. Taip, mes išgauname naftą, kol išgauname taip pat ir dujas. Na, kol kas dar šitų dalykų negalime atsisakyti. Tačiau daug kitų gamintojų taip pat išgauna šią žaliavą. Taigi mūsų dujų ir naftos išgavimas be abejo e, turės būti suderinamas su šitą naująją struktūrą ir be abejo, kai esate stambus energijos gamintojas, e, e, ne visada yra lengva e, laikytis griežtų, sugriešintų aplinkos reikalavimų, bet mes tai padarysime. Kalbant apie standartus, apie primetimą tam tikrų dalykų, na, iš tikrųjų, tai, atsiprašau, bet tai yra netiesa. E, tiesiog e, pagal setą pirmiausia yra pasakyta, kad norint e, daryti verslą kitos valstybės rinkoje, jūs turite pirmiausia laikytis toje rinkoje nustatytų standartų. Ir mane kartais pribloškė tai, kadangi iš tikrųjų e, bendroje deklaracijoje, kuri buvo paskelta prieš tarybai svarstant setą sutarimą, e, buvo aiškiai pasakyta, mes esame demokratai ir mes tikrai norime, kad būtų paminamos kažkokios demokratinės teisės. Mes nekartą esame kartoję kad CETA saugo valstybės teisę reguliuoti ir ginti viešą interesą. Ir aš dažnai savo bičiuliams, taip pat ir čia sakau, kad, na taip, diskusijos iš tikrųjų yra sveikintinos, bet kartais mane pribloškia, kad europiečiai atrodo būkštauja, kana, bijosi Kanados, tačiau Klausykite, mes čia esame mažiukai, mes esame tik 37 tai milijonų valstybė, o jūs turite 100 milijonų gyventojų. Uh, Taigi, kodėl e, mes nebūkštojame, kad jūs kažkam primestumėte? Mes Kanadoje esame atvira visuomenė, atvira šalis, mes esame atsivėrę pasauliui, e, mes e, patyrėme daug bendrų dalykų ir Iš tikrųjų, e, daug buvo, pavyzdžiui, diskutuojama dėl Kanados ir JAV e, laisvos prekybos starties, kur irgi buvo keliama klausimų, kas atsitiks su mūsų vieša, viešosiomis paslaugomis, e, ar tai nepaveiks mūsų ekonomikos. Tačiau, žinote, mes radome gerų dėrybininkų ir jie iš tikrųjų dėrėjosi gindami Kanados interesus pirmiausia, o ne gindami kitų valstybių interesus. E, tačiau Kanada tai skatino e, būtent diversifikuotis. Kita vertus, mūsų darybininkai žinojo, kaip apsaugoti Kanados demokratinį procesą, kaip uh, užtikrinti kokybiškas viešasias paslaugas ir panašiai. Taigi, um, iš tikrųjų, po naftos sutarimo mes uh, E, išlošiame labai daug, bet mes apsaugojame tiek e, aplinkos saugos standartus, tiek darbo standartus, tiek e, visuomenį švietimą, tiek panašiai. Taigi mes esame, mes turime pasitikėjimo, kad net ir darybose su daug stambesnių partnerių, tokių kaip Europą, mes galime tai padaryti. Mes galime pasiekti naudos investicijų, priekybos, darbo vietų kūrimo srityje. Visą tai galima įvertinti. Turto perskirsimas. Ačiū, Pirmark kad e, paminėjote tai, būtent čia mums reikia demokratiškai išrinktų e, valdžios institucijų, kurios e, prižiūrėtų šitą procesą, kurios leistų prims sprendimus dėl socialinių ir ekonominių prioritetų. Taigi aš manau, kad mes e, palaikome tas pačias vertybas, tačiau mes esame tvirtai įsitikinę, kad šitas mechanizmas sėkmingai veiks. Ačiū, ponė Kastela. Na, dėl naftą tikrai, kaip suprantu, daugiau nebeturėsite rūpintis. Tačiau šiaip jau jūs esate puikus savo šalies atstovas, ačiū už jūsų žodžius. Tai noriu padėkoti abiems, ir ponui Lefler, ir ponui Kastelą. E, tai buvo puikus pasikeitimas nuomonėmis. Aš tiesiog norėčiau paskelbti, kad efekt e, komitete bus balsuojama šią temą vėlgi sausio 31 dieną, o plenarinėme posėdėje balsavimo tikimės vasario mėnesį, per vasario plenarinę sesiją. Taigi ir šitą temą uždaryta. Dabar padarysime uh, trumpą pertraukėlę porą minučių ir tada perėsim prie kitos temos.

So, colleagues, please take your seats. Kolegos, kolegos, dabar mm, vyks vienos valandos praktinis seminaras ES ir Turkmenistano santykių klausimais ir skirtas ES ir Turkmenistano bendradarbiavimo susitarimui. Mes sveikinamės su ekspertais kurie čia atvyko, Turkmenistano atstovas sveikiname, sveikiname visus komiteto narius, kurie dalyvaus šiame seminare. Pranešėjas pirmiausia e, pristatys situaciją, tai yra pranešėja ponė Manesku, o po to mūsų prelegentai turės galimybę e, pasisakyti. Dėkui pirmininkė. noriu e, pasveikinti mūsų svečius. Jie labai patyrę specialistai ES ir Turkmenistano santykių srityje. Džiaugiamės, kad jie atvyko pas mus ir kad pasidalins su mumis savo išvalgomis. Mes siekiame kad Europos parlamentas pritartų ES ir Turkmenistano bendradarbiavimo susitarimui, kai ateis tam laikas, dabar procesas tebe vyksta. Ir dėl to ir mūsų šios dienos diskusijos yra suorganizuotos, kad galėtume proceso metu aptarti svarbius klausimus. Ir noriu pasakyti, kad tas susitarimas, aišku, pa, paspartins, paskatins gilesnius ES ir Turkmenistano santykius ir taip pat um, užtikrins geresnę žmogaus teisų apsaugą Turkmenistane. mes galėsime padėti Turkmenistanui, gerinant žmogaus teisų situaciją, ekonominių ir politinių teisų apsaugą. Mes negalime tik tai trūkumus nurodyti trūkumus Turkmenistane, mes turime padėti Turkmenistanui spręsti problemas, turime rasti tą bendrą supratimą, ko reikia, kokios problemos turi spręsti, turime atsižvelgti tai, ką Turkmenistano vyriausybė yra padariusi ir sveikiname kai kurias tos vyriausybės pastangas, taip pat ir e, žmogaus teisių dialogo rėmose Turkmenistanas yra e, patvirtinęs nacionalinį žmogaus teisų užtikrinimo planą, taigi turime tą bendrą diskusijų pagrindą ir, aišku, e, norime padėti Turkmenistanui vystyti pilietinę visuomenę, e, turėti reikalingus įstatymus, žmogaus teisų apsaugai ir apskritai piliečių teisų apsaugai ir labai tikiuosi, kad mūsų ekspertai kartu su mumis Europos parlamentu galės kartu šioje srityje konstruktyviai veikti. Ir čia reiktų paminėti taip pat ir Europos išorės veiksmų tarnybos teikiamą paramą. Ir džiaugiuosi, kad ponas Tovo Klar šiandien yra taip pat atvykęs į šias diskusijas, nes be Europos išorės veiksmų tarnybos indėlio čia irgi niekaip neapseisime. Taigi e, labai laukiu mūsų diskusijų ir tikiuosi ir toliau bendradarbiauti. Dėkoju pranešėjai, kad jinai pradėjo mūsų seminarą. Dabar pristatysiu ekspertus. Pirmiausia, tai yra ponas Sebastianas Perus. Jis yra tarptautinių reikalų E, srities tyrėjas iš Džordžo Vašingtono universiteto. E, ponas Luka Anceski yra Glasgow universiteto Centrinės Azijos studijų srities dėstytojas. O po to pristatysiu ir kitus mūsų prelegentus, o dabar e, pirmieji du mūsų svečiai galės E, pasisakyti, kiekvienam iš jų suteiksime po 10 minučių. Dėkui už šią galimybę atvykti čia. Mes e, su Luka Ančeski apsisprendėme, kas kokią temą kalbėsime. Jisai kalbės apie energetiką, o aš kalbėsiu apie žmogaus teisės ir teisinę valstybę. Nežiūrint deklaracijų, kad šalis demokratizuojama, Turkijos prezidentas vykdo toliau tą politiką, kurią vykdė Niazev, jo pirmtakas. Teismų sistema yra pati tamsiausia va, pasaulyje. Berdi Muhamedovo portretai po biški pakeitė Niazevo portretus, bet yra ir tam tikrų pozityvių ženklų. 16 metais įkurta ombudsmeno pareigybė, 15 metais pirmą kartą per 12 metų Turkmenistanas pasiuntė delegaciją į, į USCE. Berdi Muhamedovas užtikrino, kad niekas negrasintų valdžiai ir pilietinė visuomenė dar visai neorganizuota nes mm, opozicija yra tremtyje Turkmenistano susirinkimų, įstatymai leidžia susirinkimų laisvę, bet tokioje represyvioje atmosferoje žmonės tikrai negali dalyvauti taikiuose susibūrimuose, nebijodami valdžios susidorojimo. Jungtinių tautų komitetas nukreiptas prieš kovą su kankinimais yra labai sunerimęs dėl žmogaus teisų pažeidimų Turkmenistane. Ir per pastarosius metus situacija tik tai pablogėjo. Nevyriausybinės organizacijos sako, kad maždaug šimtas žmonių dingo Turkmenistano kalėjimų sistemoje, dingo be žinios. Kai kurie iš tų žmonių yra mirę ir valdžia naudoja, naudojasi tokią situaciją, tokiais veiksmais, kad gazdintų žmonės. Labai neseniai gavome informaciją apie generolo Tirmievo mirtį. Jis buvo vienas iš priverstinio dingimo aukų tarp buvusių aukštų valdžios pareigūnų. Jis praktiškai 15 metų praleido be jokių išorės kontaktų. Taigi, Turkmenistanas nesilaiko savo tarptautinių įsipareigojimų pagal jungtinių tautų ir Europos teisingumo ir, ir pagal jungtinių tautų reikalavimus. Ir rizikuoja visi, kas net potencialiai gali būti nelojalus valdžiai. Kalbant apie spaudos laisvę, čia jokių reformų nevyksta. Visa žiniasklaida yra pilnai kontroliuojama valstybės, yra cenzūra, blogos žinios nerodomos, rodoma, e, draudžiama rodyti blogas žinias. Valstybė etnizuojama ir tai daroma tiek politinėje, tiek socialinėje, tiek ekonominėje srityje. Jei piliečiai priklauso nacionaliniai mažumai, jie negali tapti valstybės tarnautojais, negali dirbti policijoje, ekonominėme finansų sektoriuje. Asmenybės kultas prisidėjo prie to, kad praktiškai žlugo švietimo sistema. Niezevas įvedė prievolę, e, nebeliko prievolės du metus atidirbti prieš stojant į aukštąją mokyklą, nebeliko tretinio lygio švietimo Šiandien moksleiviai, studentai turi mokytis apie renesanso politikos, renesanso laikotarpio politiką. Įstatymai priimti atkūrus nepriklausomybę formaliai garantuoja religijos laisvę, dabartinis prezidentas labai įtariai žiūri į kitokias religijas krikščionių ir musulmonų. Ir yra prievolė, kad visi religiniai judėjimai būtų registruojami Teisingumo ministerijoje, kitaip jiem taikoma baudžiamoji atsakomybė. dabar ar įvykdytos sąlygos ratifikuoti tą bendradarbiavimo susitarimą. 2009 metais buvo rezoliucija dėl ES ir Turkmenistano priekybos laikino susitarimo ir toje rezoliucijoje parlamentas numatė sąlygas kurias Turkmenistanas turėtų vykdyti - paleidimas visų politinių kalinių be jokių uh, iš ankstinių sąlygų, laisvė keliauti, laisvė Tarptautinio Raudonojo kryžio ir kitiems nepriklausomiems stebėtojams atvykti, pilietinių teisių geresnė situacija, taip pat e, nevyriausybinio organizacijų veiklos galimybių sudarimas. Šios sąlygos nebuvo įvykdytos. Netaip seniai įvyko konstituciniai pakeitimai. Tas buvo 16 metais, bet buvo neatsižvelgta keičiant konstituciją į tarptautinius uh, į tarptautinės rekomendacijas. Tai yra, nėra numatytas laisvas judėjimas, bet numatyta, kad dabartinis prezidentas liks valdžioje iki gyvos galvos. Taigi, padėtis žmogaus teisų srityje yra labai bloga, bet ar tai reiškia, kad tada niekad neratifikuosime to bendradarbiavimo susitarimo. Ne, tai nereiškia to, kokiom sąlygom turėtų tas susitarimas būti ratifikuotas. Turkmenistanas ir jo žmonės. Ir jo žmonėms, Turkmenistanui ir jo žmonėms reikia, kad vyktų tarptautinis bendradarbiavimas. Nes priešingų atveju e, socialinė situacija tik blogės. ilgalaikė Turkmenistano problema, tai yra žmogaus, žmogiškojo e, kapitalo, žmogiškųjų išteklių trūkumas. Ir čia ES galėtų suvaidinti savo vaidmenį. Vyriausybė supranta, kokios yra ekonominės problemos ir nori susirasti partnerių ir tai galėtų būti galimybė bendradarbiauti su ES. Kitas dalykas yra tas, kad Kinija turi didelę įtaką Turkmenistane, Rusija Centrinėje Azijoje siekia įsitvirtinti. Tai ES irgi būtų labai svarbu turėti santykius su Turkmenistanu. Maskva ir Pekinas nepritarė daugumai ES vertybių, tarp jų ir žmogaus teisų apsaugai. O to bendradarbiavimo sustarimo ratifikavimas sudarytų galimybę e, spa, e, gilinti bendradarbiavimą su šia uždara šalimi ir turėti tam tikrus poveikio jai svertus. Bet aišku, tokio sustarimo ratifikavimas nėra visiškai nerizikingas, nes Turkmenistanas tada gali pateikti tą faktą, kad toks susidarimas sudarytas, kaip savo pasiekimą. Ir tie nauji dialogo keliai, kuriuos tas susitarimas numatytų, kažin ar bus efektyvus. Ketinimų deklaracijos labai dažnai nelydimos konkrečių pasiekimų, tą rodo kitos šalis, pavyzdžiui, susitarimai su Uzbekistanu ir Tadžikistanu. Į tuos sustarimus žmogaus teisų apsauga irgi buvo įtraukta, bet po tų sustarimų ratifikavimo ne tik, kad ta padėtis nepagerėjo, bet kaip tik pablogėjo. Su Kazakstanu irgi turime labai neigiamą patirtį. E, dešimtais metais buvo tas susitarimas e, remiantis ketinimų deklaracija patvirtintas, bet Kazakstanas niekad neįgyvendino to, kas yra ketinimų deklaracijoje. O kalbant apie Turkmenistaną, kas dar labiau neramina, tai yra tai, kad ta šalis net nepripažįsta, kad joje yra žmogaus teisų problemų. Ir Turkmenistano delegacija nuolat sako, kad komentarai dėl žmogaus teisų yra tik provokacinio pobūdžio. Išvada. Politinis dialogas yra nedidelė, bet svarbi šio bendradarbiavimo sustarimo dalis. Pagal to susitarimo 60 straipsnį turi būti siekiama demokratinių institucijų, teisinės valstybės ir žmogaus apsaugos, žmogaus teisų apsaugos laikantis tarptautinės teisės. Bet šis straipsnis šiame sustarime gali likti tik kaip ketinimų deklaracija. Geriausia būtų e, tą sustarimo ratifikavimą susijęti su sąlygų įvykdymu ir numatyti stebėsenos mechanizmą, kuris leistų matuoti padarytą pažangą. Jei mes tik parodysime trūkumus, bet neturėsime sverto paveikti Turkmenistano, kad tie trūkumai būtų šalinami, tai nieko nepasieksime. Ir labai tikėtina, kad Turkmenistano vyriausybė, jei toks sustarimas būtų sudarytas, jo sudarimą pateiktų kaip savo laimėjimą. Taigi labai svarbu, kad būtų nustatytos sąlygos e, tokiam susitarimo ratifikavimui, kad turėtume galimybę pagerinti situaciją Turkmenistane, kad turėtume tą svertą, kuris leistų mums užtikrinti tą pažangą ir, ir leistų stebėti, ar kažkokia pažanga daroma. Ir ką turėtų daryti Turkmenistanas? Pateikti informaciją apie dingusius žmonės, paleisti politinius kalinius, baigti grasinimus nepriklausomiems aktyvistams ir žurnalistams, leisti laisvai judėti, e, panaikinti išaiškos laisvės apribojimus ir leisti nepriklausomiems žmogaus teisų stebėtojams patekti į šalį. Tokios būtų sąlygos tam sustarimo sudarimui. Dėkuoju. Dabar ponas Aneski. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė, ponė Manesku. Aš e, pasisakysiu už partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo ratifikavimą, remiantis e, ekonominiais ir kitais sumetimais, atsižvelgiant į dabartinę e, ekonominę ir politinę padėtį Turkmenistane. Aš pateiksiu Jums argumentų, remdamasis kai kuriais strateginiais e, sumetimais, kurie yra susiję su e, Turkmenistano liberalizavimo tendencijomis. Aš nesakau, kad e, mes turime uždegti žalę šviesą, bet kad turime paprasčiausiai kelti tam tikras sąlygas, kurios turi būti gyvendintos per trejus metus ir tuomet uh, tas ratifikavimas po, per trijus metus nuo ratifikavimo. Ir šitos priemonės turėtų leisti tą tai valstybę padaryti pažangą. Šiaip e, kol kas padėtis yra labai e, sudėtinga, neigiama, ekonominė krizė. Ekonominė krizė dar pablogino kasdieninį piliečių gyvenimą ir taip pat, aišku, tokiamis sąlygomis režimo legitimumas darosi dar labiau kvestionuotinas. Per e, pastarosius 20 metų dabar yra gera proga, geras šansas, kuriuo ES turi pasinaudoti ir e, bus dėl to turi būti manoma ratifikuoti tą susitarimą. Aš remiuosi e, ilgalaikę importo importų tendencijų analizę. Daugiau negu 60 procentų mokesčių įplaukų ir e, daugiau negu pusę biudžeto įplaukų generuoja dujų eksportas. Dujų e, eksportas e, yra labai svarbus dalykas e, šios valstybės režimui. Jeigu jūs pažvelgtumėte į diagramas, tai jūs matote, kad per pastaruosius 20 metų yra įvykę žymių pokyčių dujų eksporto srityje. 2015 metais, tai yra paskutiniai prieinami duomenys, mes manome, jog dabar e, dujos eksportuojamas praktiškai vien tik į Kiniją, anksčiau jos buvo eksportuojamas ir į Rusiją. Aš e, pateikiau jums jeigu būčiau pateikęs 16 metų duomenis, tai padėtis netrodytų geresnė. Nes e, ir Rusai, ir, e, ir Rusija, ir Iranas e, išaldė savo prekybą su Turkmenistanu. E, 17 metų sausį Turkmenistanas pats nutraukė priekybą su Kinija, todėl e, Kinija lieka vienintelis e, priekybos partneris šios ryties. Mes e, žinome jo, jog toks uh, Tai susijęs su Kinijos investicijomis. Kinija yra investavusi į dujotekius ir kitas dujų infrastruktūras Turkmenistane. Ir padėtis dėl to dar pasankėja, todėl kad e, nėra piniginių injekcijų, yra tik injekcijos infrastruktūros pavydalu pajamų nuolatinis, įplaukų nuolatinis mažėjimas yra susijęs su tuo, jog eksportuojama vis daugiau, tačiau gaunama vis e, mažiau šviežių pinigų už tai. Ir e, tai daro įtaką ir apskritai ekonominiam diversifikavimuisi ir padėtis yra pakankamai sudėtinga. Tad mes e, Žinome, jog e, yra e, labai rimtų problemų. Žinome, jog e, vyriausybė uždraudė žuvininkistę vakariniam sektoriuje ir dėl to susidarė tokia padėtis, kuri galėtų būti kvalifikuojama laikina maisto trūkumo padėtimi. Dingsta žmonės. Energetikos sektorius traukiasi, valstybė nemoka atlyginimų valdininkams. Turkmengaz yra valstybė, valstybinė įmonė. Jinai atleido daug darbuotojų dviem etapais pusę darbuotojų dirbančių dujų infrastruktūros sektoriuje, prarado darbą. Tad ši krizė ne tik tai palėtė eksporto sektorių, bet ir ir, ir, ir vidaus ekonomika. Nuo pat, nuo, nuo pat Sovietų sąjungos žlugimo valstybė susiduria su rimčiausia krize. Statistiniai duomenys rodo, jog BVP augimas yra nerealistiškas dalykas. Ir dėl to kyla klausimų dėl to socialinio pakto, kuris reglamentuoja e, Turkmenistano ekonomiką. Ir dabar režimas sprendimus priimanti politinė klasė atsidūrė labai sudėtingoje padėtyje. Aškabadas yra sudėtingoje padėtyje. Ir šiuo metu, galvojant apie tas sąlygas, kurias keliame partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimui, tad uh, dabar gali būti susidariusi tokia padėtis, kuri būtų palanki tų sąlygų įgyvendinimui, nes Turkmenistanui reikia rasti tartautinių partnerių, energetikos e, sektoriaus partnerių ir užtėl. Ir todėl mes dabar galime spausti Turkmenistaną, kad būtų laikomasi tų sąlygų. Būtent tame kontekste aš teikiu šitas rekomendacijas. Mano požiūris yra toks, jeigu, mano argumentas yra toks, jeigu mes kaip ES dabar nebandysime siekti to susitarimo, tai prarasime unikalią progą. Ir tuomet arba Kini, Kinija ims dar labiau proteguoti Turkmenistaną ir arba gali būti e, ir blogesnis variantas, tai yra Rusijos uh, E, grįžimas, o tai reikštų, kad e, valdysena visiškai negerės, o netgi blogės. Ir tai būtų visiškai katastrofiškas dalykas ne tik tai valstybei, bet ir jos e, gyventojams, nes ta ekonomika, kuri ir taip yra labai silpna, dar labiau susitrauktų ir praktiškai visiškai uždustų. Todėl aš e, pasisakyčiau, kad e, už tai, kad mes e, geopolitiniu, geoekonominiu ir kitais požiūriais analizuodami pripažintume, jog dabar yra unikali proga, kurią turime pasinaudoti. Daktaras Perus prieš tai kalbėdamas paminėjo, jog E, susitarimo ratifikavimas neturėtų būti laikomas kažkokia dovana. Aš manau, kad e, nuo to laiko, kai Muhamedovas atėjo į valdžią prieš dešimt metų, dabar susidarė tokia padėtis, kurią mes galėtume pasinaudoti. Aišku, mes galėtume dar aptarti tuos standartus, kurių turime siekti. Mes turime siekti pripažinimo, kad yra ilgalaikių politinių e, kalinių, kuri, kai kurie iš jų kali nuo dešimto pratanus dešimtmečio, tai yra visiškai nepriimtina. Berdyjev ir, ir, ir, ir kiti čia ir paminėtini. Tad tai būtų pirmas reikalavimas Antras būtų, ir aš reaguoju jūsų prezentaciją, Sebastianai, turėtų būti reikalaujama, kad e, judėjimo suvaržymai būtų panaikinti piliečiams, visiems tiems, kurie turi turkmeniškus pasus. Ir e, aš manau, kad reikėtų dar ir kitų priemonių už kurias aš pasisakyčiau, kurios turėtų būti gyvendinamos e, per 24-26 mėnesius. Mes turime siekti, kad e, būtų kūriamos sąlygos nevyriausybinių organizacijų vystimuisi. Ir čia galėtume paimti Kazakstano pavyzdį, jeigu galėtume pradėti kurti tokią pilietinę visuomenę kaip, kaip Kazakstane, tai būtų labai dėlis laimėjimas Turkmenistane. Ir valstybės narės, ir, ir institucijos, kurios e, yra pripažintos režimo tu dalyvauji tame procese, tad tokie būtų reikalavimai, mano nuomonė, kurių turėtume siekti ir tokios sąlygos, bet, bet aš noriu labai pabrėžti, jog turint omenyje, jog dabar ekonominė padėtis yra labai sunki ir kadangi dujų politika patyrė pagrindinį fiasko dabar per 25 paskutinius metus, tai dabar pats geriausias laikas dėrėti su Turkmenistanu, nes tokio kito šanso nebus, ypač jeigu Rusija arba Kina, e, Kinija arba abi bandys e, e, dominuoti ten. Dėkoju už šį pasisakymą. Dabar ponas Kla išorės veiksmų E, tarnybos e, Centrinės Azijos skyriaus atstovas. Penkios minutės jūsų kalbėjimo laikas. Taip, aš dirbu Centrinės Azijos e, skyriuje. Dėkoju už pateiktą informaciją. Pranešimai buvo labai įdomus, turiningi. Mes galime pritarti E, didžiai daliai to, kas buvo pasakyta. Padėtis Turkmenistane yra labai sudėtinga ekonominių požiūrių, žmogaus teisų požiūrių, valdysenos požiūrių. Niekas to e, neginčia. Klausimas yra, kaip mes turėtume veikti, kad e, santykiai e, tarp ES ir Turkmenistano e, E, taptų glaudesni ir kad būtų geriau įtvirtintos mūsų e, vertybės. Tai yra e, tuo pačiu ir užtikrinamas, užtikrinamas geros valdysenos principai, demokratijos principai, kurie prisidėtų ir prie ekonomikos augimo. Teisinės valstybės principai. E, partnerystės bendradarbiavimo susitarimas suteikia mums e, galimybę per tam tikras e, priemonės spręsti iškylančias problemas. Šiandien buvo pasakyta, jog reikia, kad būtų atitinkamos tam tikros sąlygos, kad būtų įmanoma įgyvendinti tą susitarimą. Mūsų nuomonė mes neturime pakankamai santykių pakankamai ryšių su Turkmenistanu, kad galėtume veiksmingai siekti savo interesų e, gynimo, galvodami apie ilgalaikę perspektyvą. Mes manome, kad e, turėdami partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą, mes e, galėtume pasistumėti į priekį, darydami didesnę įtaką Turkmenistanui ir Europos parlamentui tai taip pat suteiktų galimybę e, palaikyti glaudesnį kontaktą su Turkmenistanu ir e, siekti veiksmingesnio mūsų darbo atvarkės ir tikslų gyvendinimo. Aš taip pat norėčiau grįžti prie to, ką prieš tai kalbėjęs kalbėtojas minėjo. Tai yra Jis kalbėjo apie bendradarbiavimą energetikos sektoriuje. Mes, e, aš kavade, pasirašėme deklaraciją. Jie pasirašė Turkmenistanas, Turkija, Azerbaidžianas ir Europos Sąjunga. Ir šitos deklaracijos tikslas yra gilinti mūsų e, ekonominį bendradarbiavimą, įtraukiant ir Gruziją kaip tranzitinę valstybę. Ir mes e, šiame kontekste turime galvoti, kaip Turkmenija galėtų tiekti ES dujas, nes mums taip pat svarbu diversifikuoti dujų tiekimą. Tad šitie dalykai dabar yra įvairiuose e, ministerijų koridoriuose, be kita ko ir aš, a, a, Ašhabade, Ankaroje ir kitur e, aptariami. Mes manome, kad dar daug ką reikia nuveikti ir Turkmenistanas turi daryti daug didesnę pažangą tiek ekonomikos e, srityje, tiek e, ir užtikrindamas e, žmogaus teisės bei įtvirtindamas teisinės valstybės principus. Bet mes manome, kad e, turėdami partnerystės susitarimą ir panaudodami jame numatytas priemonės per šį susitarimą ir per institucinius kontaktus mes galėsime judėti tinkamą linkme ir pasiekti taip greičiau savo tikslų, negu iš pradžių reikalaudami, kad būtų įgyvendintos keliamos sąlygos. Dėkoju. Ir paskutinis pasisakymas, prieš sutinkiant žodį kolegoms, žodis Tinai Svatvatar. Atstovauja tarptautiniai žmogaus teisų partnerystės organizacijai. Jinai e, kalbės apie žmogaus teisų darbo tvarkę. Penkios minutės jums. Dėkuoju. Sunku kalbėti paskutiniai, nes labai daug kas buvo jau pasakyta. Aš stengsiuos nekartoti to, kas jau buvo pasakyta, tik tai papildyti. Aš e, visų pirma norėčiau pateikti bendrą kontekstą, kuris uh, apibūdintų geriau padėtį. Dabar autoritaristinės tendencijos kyla smarkiau pastaruoju metu ir e, tai kelia grėsmę demokratiniams formams ir dėl to visuomenė į, į, tapo labiau kriminalizuota. Europos sąjunga visuomet e, gynė tos demokratijos ir žmogaus teisų principus. Todėl man atrodo, jog labai svarbu, kad mes atvirai diskutuotume kartu su sprendimų prieimėjais, su visuomenės atstovais, akademinių pasaulių apie tai, kaip turi būti plėtojami mūsų santykiai su Turkmenistanu ir kaip turime siekti tame procese, kad būtų paisoma žmogaus teisių, kad žmogaus teisės nenukentėtų tame procese. Aišku, aš e, pasisakau už e, sąlygų kelimą prieš ratifikavimą ir tų sąlygų įvykdymą prieš ratifikavimą. Šiandien e, buvo minimas toks iššūkis, kuris mano nuomonė rodo tai, jog pats partnerystės bendarbiavimo susitarimas negali būti pakankamai veiksmingas instrumentas savaime. Komet buvusios sovietų valstybės tapo nepriklausomas, buvo bandoma pasirašyti tokius uh, E, susitarimus, siekiant, kad tos valstybės būtų, taptų demokratiškesnės, bet šitie dalykai kiekvieną kartą labai priklauso nuo vietinio politinio elito, nuo to, kiek jie nori daryti pažangos šitą linkme ir kiek demokratinių taisyklių jie e, nori įgyvendinti. Turkmenistanas vienintelė valstybė e, centrinėje Azijoje, kuri neturi tokio susitarimo ir Baltarusija yra e, taip pat viena iš tokių valstybių Europiniam regione. Klausimas yra, ar mes norime realios pažangos dėl žmogaus teisių ir tada pasirašom tą susitarimą, darom e, atvirkščiai. Aš nemanau, kad pats susitarimas savaime yra pakankamai veiksmingas, veiksminga priemonė Daug dalykų buvo jau paminėta. Aš paminėsiu dar tris aspektus. E, pirmas dalykas - politinių teisų užtikrinimas. Reglamentavimo lygmenių, teisinio pagrindo lygmenių dalykai nėra tokie jau blogi, kaip tai beskambėtų paradoksaliai, nes įstatymuose numatyta žodžio laisvė, žiniasklaidos laisvė, tačiau aišku šitų nuostatų įgyvendinimas yra visiškai kitas e, dalykas. E, tie tos interneto svetainės, kurios e, skelbia krit, kritinė, kritišką informaciją režimo atžvilgių, yra blokuojamas interneto Internetas taip pat yra labai brangus, jisai per mėnesį ten kainuoja virš 230 eurų. Taip pat žmogaus teisų plane yra pasakyta, jog vyriausybė turi užtikrinti prieigą prie interneto uždyką auklėjimo įstaigose. Todėl e, bus pakankamai lengva patikrinti, kaip yra laikomasi tų reikalavimų. E, aso, įstatymas reglamentuojantis asociacijų veiklą. Čia taip pat pasakytina tas pats, įstatymo nuostatos nėra tobulos, tačiau nėra blogos, bet informacija, kurią mes gaunam iš partnerių, rodo, jog susirinkimo laisvė praktiškai nėra užtikrinama, čia yra labai daug apribojimų. Kitos problem, problemiškos rytis yra E, susijusios su priekabiavimu, su kritikos ribojimu bei e, įvairiais e, grasinimais tiems, kas yra kritiškai nusiteikę režimo atžvilgių ir kas yra nelojalus režimui, yra jodieji sąrašai, į kuriuos galima patekti, jeigu kritikuoji režimą pasak jungtinių tautų vertinimo specialiųjų e, jungtinių tautų pranešėjų duomenimis, Turkmenistanas yra viena iš mažiausiai bendradarbiaujančių valstybių e, pasaulyje su e, tarptautinėmis organizacijomis. Ir yra problemų toje valstybėje dėl kankinimų ir dėl ir sulaikymo be pagrindo. Pastaraisiais metais e, taip pat buvo siekiama užtikrinti geresnę stebėseną ir įtraukų procesą. Dėkoju. Yra vienas kalbėtojas, viena kalbėtoja, ponė Andrikėnė iš EPP frakcijos. Dvi minutės. Labai ačiū. Pirmiausia, noriu padėkoti Roman Romanesku už e, šio seminaro organizavimą ir taip pat noriu panešėti, padėkoti prelegentams. E, aš esu santykių su Vidurinio Azijos valstybėmis e, bendradarbiavimo grupės pirmininkė ir stebėjau ir atidžiai klausiausi to, kas buvo pasakyta. Visi kalbėjusiai kalbėjo apie žmogus teisės, politinius kalinius, daugelį kitų dalykų, tačiau niekas nepasisakė apie religijos įtikėjimo laisvę, kas yra viena iš pagrindinių teisių, kas yra įrašyta į visuotinių žmogus teisų deklaraciją, jungtinių deklaraciją, taip pat į žmogus teisų hartiją ir panašiai. Be kita ko mes turime es gairias dėl e, religijos ir įstikinimų e, laisvės ir e, neseniai Strasbūrė buvo paskelbti duomenys e, valstybių, kurios buvo surikiotos pagal tai, kiek sudėtinga toje šalyje yra būti mm, krikščionimi ir Turkmenistanas buvo 19 vietoje nuo apačios. Vėlgi, aš girdėjau ne vieną E, pasiūlymą, tačiau ir, ir negaliu nepritarti tom iniciatyvom, tačiau manau, kad visur turim kelti griežtas sąlygas ir vėlgi bet koks vertinimas ir panašiai turi būti viskas siejamas su to, kiek Turkmenistanas vykdo savo įsipareigojimus. Kągi dabar, iš tikrųjų, gal per pusę minutę galėtumėte dar apibendrinti tai, ką jūs jau mums pristatėte ir sureaguoti šiek tiek. Na, iš tikrųjų, pasitengsiu labai E, labai trumpai atsakyti, kad e, iš tikrųjų religijos teisė, vėlgi čia situacija labai skiriasi, jeigu vertinsime tai, kas yra šitą įstatymę, kur kaip ir kalbam apie tai, kad yra tikėjimo laisvė, ir kita vertus apie realią patį. E, galioja daug apribojimų, kadangi bet kokie religiniai judėjimai turi, pirmiausia, būti užregistruoti, taip pat žmonės kartais gali būti apkraunami baudomis arba netgi tiesiog patekti į kalėjimą e, už tam tikrus signimus. Ir e, mes žinome, kad iš tikrųjų šiuo atveju visos religijos yra griežtai kontroliuojamos, imamai gauna iš įsingumų ministerijos e, tam tikras nuorodas, e, ką jie turėtų įtraukti į savo, pažiūrėjau, pektininius pamokslus. E, apie kokias temas jie gali kalbėti, kokias temas reikėtų kelti, kokiu temu vengti. E, visur taip pat yra nurodymai, kad reikia šlovinti prezidentą ir panašiai. Taigi aš labai trumpai apie tai užsiminiau, kadangi per e, tą 15 minučių aš neturėjau iš tikrųjų laiko apie viską kalbėti e, plačiai, tačiau šiaip jau religijos laisvė Turkmenistane iš tikrųjų yra labai labai rimta problema. Kągi dabar steiksiu žodį pranešiai apibendrinti ir pabaigti mūsų diskusiją. Aš noriu padėkoti dar kartą visiems už jūsų pasakymus. Manau, kad e, tapo visiškai akivaizdu, jog mes turime ir žmogaus teisų standartų, e, ties kuriais turime dirbti, kurių laikymas turime užtikrinti, tačiau kalbame ne vien tik tai apie žmogaus teisų standartus, bet ir apie teisinę valstybę e, ir visus kitus e, demokratinės valstybės ir jos sklandus funkcionavimo atributus. E, kita vertus yra ekonominė raida. Taigi yra dvi monetos pusės ir be abejo viena nuo kito negali būti atskirta, nebent Ir, ir, ir vėlgi, jeigu mes ne, nematysime um, kažkokios tai aktyvesnės ekonominės plėtros, tai ir apie žmogaus teisės nelabai galime kalbėti. Tai taikytina ne tik tai Turkmenistanui, bet bet kuriai pasaulio valstybei. Taigi, uh, kai kuris atvejais be abejo, norint palaikyti vyriausybė reikia priimti tam tikrus sprendimus ir daugelis jūsų pabrėžė būtinybę, kad reikia parengti stiprias priemonės, stiprius instrumentus, kurie leistų bendradarbiauti su Turkmenų vyriausybė, siekiant užtikrinti kad e, įsivyrtų teisinė valstybė, kad būtų sukurtos geresnės ekonominės sąlygos Turkmenistano piliečiams. Taigi, iš esmės, mes visi kaip ir siekiame to paties. Europos parlamentas dabar e, turi ir puikia galimybę, ir didžiulę atsakomybę pasiekti kažkokių tai palankesnių pokyčių Turkmenistane. E, mes turime pritarti, mes turime ratifikuoti sutarimą, be abejo, keliant tam tikras sąlygas, kurios, tiesąkant, padėtų Turkmenų vyriausybei gerinti padėtį. Nes kitaip, jeigu mes nedalyvausime, mes nepagelbėsime, mes e, nedalyvausime aktyviau, tai vargu ar galime tikėtis arba vargu ar galime reikalauti E, kažkokių tai struktūrinio reformų ar kitų pasikeitimų iš turkmenų pusės. Taigi turime dirbti abiem lygmenimis ir kalbant apie žmogus teisę, ir apie teisinę valstybę, ir kartu ekonominio vystimosi srityje. Tai yra mūsų atsakomybė ir manau, kad labai svarbu būtų iš tikrųjų visiems draugė dirbti šiuo klausimu, surinkti taip pat kažkokią tai indėlį iš pilietinės visuomenės, iš kitų visuomenės grupių, kadangi vėlgi negalime vien tik tai vadovautis emocijomis, turime matyti išsamų paveikslą, pilną panoramą, taip sakant, apimantį ir ekonominius, ir saugumo iššūkius, kurie kyla regione, ir taip pat pasaulyje. Todėl manau, kad mes turime priimti sprendimą ir draugės jumis, manau, turėtumėm tęsti tą darbą. Taigi noriu padėkoti visiems už jūsų dalyvavimą, už jūsų gerą valią ir siekį bendradarbiauti su Europos parlamentu šiuo klausimu. Noriu dar kartą visiems padėkoti ir manau, kad Europos parlamente mes galime iš tikrųjų e, pasiekti efektyvesnių rezultatų, kalbant apie būtent šito susitarimo galutinį ratifikavimą. Na ir kaip pirmininkas irgi apibendrinsiu komitetas, kaip ir es, e, bei komisija ir taryba, e, netrukus e, bus informuoti, kada tik tai bus parengta tarpinė ataskaita ir tame pačiame kontekste galiu taip pat pranešti, kad e, numatomi du Europos parlamento vizitai, vienas valandį, kitas gegužė. E, vienas bus su e, Centrinės Azijos, Sudinės Azijos komiteto delegacija, kitas e, žmogus teisų delegacija. Dar kartą dėkoju visiems, kurie dalyvavo šiame seminare. Aš manau, kad tas pastumės procesai į priekį ir taip pat komitetui bus lengviau toliau plėtoti šitą partnerystės sustarimą. Noriu dar kartą visiems padėkoti, noriu padėkoti kolegoms, kurie pasiliko iki šito vėlaus vakaro ir pasimatysime vėliau. Ir atsiprašau, dar ką, tik, tik mane informavo, kad turėčiau paskelbti kito posėdžio um, datą, jeigu kartais nepasižymė to kalendarė. Taigi galiu pranešti, kad uh, kitas posėdis turėtų vykti sausio 30-31 e, dienomis vėl šitoje pačioje salėje, Briuselėje. Taigi tikiuosi jūs visus pamatyti. Viso gero.